Good afternoon. Good afternoon. Gerbiami kolegos, sveiki. Žinau, kad vis artėjame pamažu, bet artėjame prie vasaros atostogų. Iš tikrųjų, puikios žinios tai yra. Jau sunkiai, bet pažįstu mūsų komitetą dabar. Bet dabar tenka tęsti darbą. Ir pereiname prie 17 punkto. Kalbėsime apie Europos prieglopščio paramos biurą ir šių metų darbo programą, kurią pristatys vykdomasis direktorius Robertas Viseris. Sveikinu Jūs ko nuoširdžiausiai atvykusi į komiteto sesiją. Kalbėsime apie naują struktūrą Europos prieglopščio paramos biurą ir šių metų darbo programą šio biuro. Dar norėčiau Jums priminti, kad ši Europos agentūra oficialiai yra atidaryta Valetoje, Maltoje, birželio 19 dieną. Ir ji bus labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti nuoseklesnę bendrai Europos prieglobščio sistemą, kuri būtų labiau apsauganti. Ir tai yra susijęs su mūsų siekiais teisingumo, laisvės saugumo reikaluose. E, Lisabono sutartis apie šį aspektą plačiai kalba. Dar kartą sveikinu poną Viserį, o paskui e, padiskutuosime. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami nariai. Esu dėkingas, kad galiu vėl lankytis jūsų komitete. Pernai gruodžio 19. 9 galėjau prisistatyti jums kaip kandidatas, paskui buvau paskirtas agentūros vadovu, pradėjote pareigas šių metų vasario 1. Dabar malonu man pristatyti šių metų mūsų darbo programą, kuri jums taip pat yra išplatinta. Jau e, yra susidarę įvykę įvykių, kurių mes nenumatėme iš anksto. Pavyzdžiui, situacija nauja Viduržėmio jūros regione. Ir tai labai atitinka šiaip jau atitinka programos bendrąją dvasę mūsų priemonės. Taip pat patvirtintas finansavimo reglamentas ir veiksmų planas pagal Stokholmo programą. Dar noriu pasakyti trumpai, kokie yra svarbiausi darbo programos elementai. Pirmiausia, organizaciniai aspektai. Mes ją pradėjome kurti nuo nulio. Aš pats buvau pirmasis agentūros darbuotojas, tai reiškia, kad reikėjo uh, samdyti kitus darbuotojus, tvarkyti finansavimą ir panašiai. Uh, Dabar e, dėl e, keleto postų. Iš, e, sustinkame su kandidatais, 27 etatai numatyti, o 2,5 tūkstančio kandidatų. Vienam žmogui labai sunku susitikti su visais, bet komisija remia ir tikiuosi, kad komisijai padedant mums pavyks uh, E, išklausyti visų, susitikti su visais kandidatais, bet tai gali užtrukti. E, taip pat pasitelkėme komandiruotus nacionalinius ekspertus. Jau 11-12 yra paskirta šiais metais iki šių metų pabaigos. Tikiuosi, kad 40 darbuotojų turėsime. Mūsų agentūra, kai pradėjo veikti, iškart buvo paprašyta padėti tvarkyti su migracijos situacija Graikijoje, e, valstybių narių, ekspertų, jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, komisijos dėka mums pavyko parengti e, detalų planą paremti Graikijai. Balandžio pabaigoje aš kartu su Graikijos ministru uh, papucis e, pasirašiau e, tą priemonių planą ir buvo nusiųsti mūsų ekspertai į Graikiją. Džiaugiuosi ir didžiuosi tuo, kad su graikais sugebėjome e, pradėti vykdyti tą planą. Kol kas darbas vyksta kaip numatyta ir netgi kai kur pažengėme į priekį gal net labiau, negu tikėjomės pradžioje yra padėtis pagerėjusi. Taip pat planas yra parengtas taip, kad būtų galima užtikrinti kokybiškesnę ir tvarę situaciją, e, kuriant naują prieglopščio politiką ir prieimimo sistemą. Be paramos Graikijai ir plano Graikijai mūsų organizacija pradėjo kitą veiklą taip pat. Konkrečiai paminėsiu E, Europos prieglopščio mokymo programą. Tai yra mokymo programa, kuri bus pradėta taikyti rugsėjį. Mes e, pradėsime apmokyti darbuotojus, žmonės. Kitas svarbus dalykas, kuris sulaukia daug dėmesio, tai yra kilmės šalies informacija. E, portalas e, E, yra atidarytas ir valstybės narės gali susipažinti su vienos kitų pranešimais. Tiksliau bus šią vasarą atidarytas portalas ir mes imsimės jo tvarkymo. Darbo programoje numatyta, kad kitų metų viduryje e, rengsime bendrą ataskaitą apie kilmės šalis informaciją, konkrečiai apie Afganistaną. Taip pat E, remiame ES e, priemonių planą dėl e, vienų nelydimų nepilnamečių šių metų antrą pusmetį pradėti tam tikri darbai kartu su Frontexu. Toliau priemonės, priemonių sutelkimas skirtų prieglopščio problemų spręsti, paramos grupės yra suburtos, dabar maždaug 350 e, ekspertų iš valstybių narių yra įrašyta į sąrašą bendrą. Toliau pilietinės visuomenės dalykai, pilietinės visuomenės įtraukimas. Gruodį per klausimą pažadėjau įtraukti pilietinę visuomenę ir dabar planuojame surenkti pirmą konsultacinį forumą su jos atstovais, taip pat su mokslininkais, nevalstybinės veikėjais. Ir tas sustikimas vyks e, šį gruodį. Mes e, pasinaudosime pilietinės visuomenės NVO patirtimi ir panašiai. E, kaip pirmininkas sakė, e, birželio 19 oficialiai e, daryta mūsų agentūra Maltoje. Susitarimas dėl nuomos su Malta taip pat įsigaliojo, dėl patalpų nuomos mūsų agentūrai. pasakyčiau, kad mes iš tikrųjų matome, kad iš mūsų daug ko tikimasi. Per pastasis keletą dienų Varšuvoje vyko Europos prieglopščio konferencija ir tapo labai aišku, kad e, mes tikrai patenkama į platesnę Europos prieglopščio sistemos perspektyvą. Man taip pat tapo labai aišku per keletą pastarųjų mėnesių, kad mūsų organizacija galės gerai funkcionuoti tik jeigu sulauks deramos e, paramos iš komisijos valstybių narių, taip pat ir iš Europos parlamento. Ir e, man malonu pastebėti, kad e, tikrai matome tokius įsipareigojimus mus paremti. Dabar keletas žodžių apie darbų programą kitais metais reikės toliau plėtoti dabar pradėtą šis metais praeitą veiklą. Mes taip pat e, daug dėmesio skirsime perkelimui, e, apgyvendinimui ir paramai trečiosiams šalims. Kaip sakiau, e, lūkesčiai yra dideli, taip pat yra um, kilęs mums susirūpinimas dėl tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, matome, kad um, mūsų biudžetas kitai, kitiems metams um, mažinamas 20 procentų, o mes net neišplėtojame savo minimalių uh, pajėgumų dar kol kas, kadangi esame nauja agentūra. Galiu dar pasakyti, kad mes jau esame labai e, daug darbų nuveikę pagal programą ir esame nusteikę labai entuziastingai ir tęsime savo darbus. Ačiū labai, linkime Jums ir Jūsų biurų sėkmės. Tolesnėme Jūsų darbe, naujai įkurtos agentūros darbe. Dabar diskusijos įvyks ir pirmiausia pasiūlyčiau pasisakyti komisijos atstovams. Pone Marija Ilga nenori pasisakyti. Tada perėsime prie diskusijų. Ponas Vandenkamp pirmasis pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai pas mus atkeliauja ponas Piseris, aš visuomet man iškyla daugybė prisiminimų ir aš Niderlandų parlamente jau buvau susidūrę su ponu Fiseriu, jau su juo bendravau ir tokia sėkminga bendradarbiavimo istorija gali toliau tęstis. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą, labai aišku darbo programos tekstą. Tačiau vis dėlto turėčiau keletą klausimų. Šiuo metu esame tos e, bendrijo, e, bendr, bendrijos prieglopščio promos biuro kūrimo pirminėje fazėje. Tačiau e, šis biuras iš tiesų turi prisimti labai daug įsipareigojimų, labai daug nuveikti, nes iš jūsų didel, labai daug tikisi visi mūsų piliečiai. Pažvelgus ir čia esančius um, kolegas arba jų greičiau nebuvimą. Čia ko gero tai galime daryti išvadą, kad neturime prieglopšio problemų. Na, bet rimtai kalbant, jūs kalbėjote apie Graikijos programą ir kalbėjote su specialistais ar, ir kokiu, kokie yra e, sienos uždarimo su Kipru e, aspektai ir kokios, kokie padariniai ir problemos. Kągi dar reikėtų nuveikti, kokius iššūkius dar reikėtų įveikti. Taigi mano pirmasis klausimas būtų, kokio, kokį poveikį padarė ta Graikijai skirta paramos programa. Ir kitas klausimas, kadangi baigsis jūsų nuomonė ta starto fazė, jūsų biuro e, darbų pradžios fazė, kadangi jūs galėsite pilnai imti naudotis jums skirtų mandatų. Ir su tuo susiečiau ir trečią savo klausimą. Ar yra valstybių narių, kurios atsižvelgia į tai, ką jūs rekomenduojate? Prisiminkime Prancūziją, Italiją ir e, pabėgėlius iš Tuniso, kurie ieško prieglopšio šiose šalise. Šiuo atveju tai tikrai nėra geras pavyzdys e, to, kaip reikėtų spręsti problemas. Ponas Sarkozy galbūt jau labai greitai susinervina ir ima čiaudėti, kai jūs ką nors imate rekomenduoti ar patarinėti ar reikalauti. O kaip yra su e, darbų pasiskirstimo? Ar tai reikštų, kad pabėgėlių, pabėgėlius ir preglaušio prašytojus mes tiesiog siunčiame toliau, e, nieko neišsiaiškinę, neįgyvendinę tam tikrų testų? patikrinimų. Kokį vaidmenį jūsų institucija šiame kontekste vaidina ir kokios galėtų būti artimiausių metų tendencijos? Ačiū. Thank you. Thank you Now, Mrs... Ačiū už klausimus. Pane Sipel. Dėkoju. Turime gaila tikrai nedaug laiko diskusijoms. Aš turiu um, keletą konkrečių pastabų. Jūsų agentūra yra mišri agentūra su konkrečiu personalu. Ir taip pat jūs ir kreipiatės į nacionalinius ekspertus ir man būtų įdomu, kaip atrodo jūsų bendradarbiavimas su tais ekspertais, kaip jisai vyksta ir ar jūs gaunate mm, ekspertų para, paramos iš mm, Vokietijos, Graikijos, kaip konkrečiai ta parama apskritai atrodo, tas bendradarbiavimas. Daugeliu atžvilgių Graikija šiuo metu yra sudėtinga šalis, ji šiuo metu turi taupyti, taupyti, taupyti ir aš manau, kad tai prisideda prie to, kad situacija, ko gero, yra sunku iš esmės pagerinti. Ir mm, kaipgi jūsų biuras, jūsų agentūra apskritai gali padėti tokiai šaliai kaip Graikija? Taip pat dar nelydimų nepilnamečių klausimas būtų labai įdomus. Ar jūs e, galėtumėte imtis kokiu nors veiksmų šiuo klausimu? Trečias rytis, kuri man yra svarbi, tai yra gyventojų įkūrimas trečiose šalyse, jų gražinimas trečiose šalis. Kaipgi jūs bendradarbiaujate su trečiosiomis šalimis, ar jūs e, E, pabėgėlius siunčiate atgal tam tikromis aplinkybėmis, ar jūs išsiaiškinate, kokia yra situacija tose e, trečiosiose šalise, kokios ten susidariusios aplinkybės. Pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais mes vis girdėdavome, kaip yra sudėtinga tvarkytis su pabėgėliais ir prieglopšio prašytojais. Ir stebiuosi, kad, e, kad nėra E, padidinamas jūsų biuro biudžetas, kad visos tos, kad būtų, pagaliau būtų užčiauptos burnos tiems skeptikams ir kritikams. E, jūsų biuras dar nėra pakankamai stipriai e, finansuojamas, kad jūs spręstumėte tokio pobūdžio grandiozinės problemas. Pranešė šio klausimu. Pone Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Vismanui. Viseriui Norėjau užduoti klausimą apie biudžetą. Ir kokio darbo negalėsite atlikti, to, kuris turėtų ar galėtų būti atliktas, jeigu biudžetas liks toks, koks yra. Dar vienas klausimas. Kai svarstėme reglamentą dėl ESO, biuro iškilo daug klausimų, kaip prieglopšio prašymai, informacija asmenims teigiama ir kilo vertimo interpretacijų klausimas. Ir man įdomu, ką valstybės narės pasiūlė šią prasme, kaip ketinama padėti apdoroti prašymus efektyviau ir tie, kurie prašo prieglopšio, kad galėtų išreikšti aiškiau savo prašymą. Sienų kontrolės klausimas, aišku, nėra aktuolus pačiam biurui, tačiau man įdomu būtų sužinoti, ar kokie yra jūsų ryšiai su kitomis agentūromis, kurios dirba su mišriais surautais ir kaip tas bendradarbiavimas plėtojamas. Ar nemanote, kad būtų naudinga, jeigu ES daugiau dėmesio skirtų politinė prasme tiems mišriems rautams. Panašu, kad pati kalba jau keičiasi vietoj to, kad kalbėtumėm apie migrantus, pabėgėlius. E, dažniausiai tai yra mišrus darinys. Ir kaip jūsų agentūra dirbs su kitomis agentūromis, kad e, išryškintų tuos skirtumus. Ačiū. Dėkoju. Toliau klausimų nėra. Ponas Kleis. Eh, voorzitter, eh, zeer kort, ik zou me willen eh, aansluiten bij de vragen van. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Norėjau mm, surėjau, mm, prisijungti prie pono Vanderkamp klausimų, ypač dėl padėties e, Graikijos ir Turkijos pasienyje. Ši problema egzistuoja jau labai seniai ir todėl būtina pagaliau imtis veiksmų artimiausiais metais, kad pagaliau Turkijos vaidmuo, tai yra Turkijos kaip kilmės šalies ir tranzito šalies, e, per kurią keliauja e, nelegalūs asmenys, e, vaidmuo sumažėtų. Mm, buvo kalbama ir apie tą vadinamąją kilmės kortą, ką konkrečiai praktikoje reiškia tokia priemonė? Ar tai reiškia, kad yra naudojamasi informacija E, siekiant gražinti asmenis negavusius prieglopščio, ar ši informacija yra naudojama e, dar iš anksto, dar tik nagrinėjant tokio pobūdžio prašymus. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet vėl žodį suteikėme ponui Viseriui. Atsakymams. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju gerbėmiems parlamentarams už klausimus Gal iš eilės atsakysiu į pateiktus klausimus. Apjungsiu klausimą dėl Graikijos, nes keli kolegos uždavė tokį klausimą vieną ar kitą, iš vienos ar kitos perspektyvos apie Graikiją ir Graikijos programą. Graikijos programa yra labai plati išsami programa. Ir Ji tikrai yra ambicinga labai. Truks kelis metus. Na, ir čia yra trys pagrindiniai skirsniai dėl prieglopščio. Pirmiausia, nauja prieglopščio agentūra įsteigiama. Antras dalykas - įsteigiama nepriklausoma prieimimo agentūra ir taip pat bandoma, kuo galima greičiau apsvarstyti susikaupusius 50 tūkstančių bylų Graikijoje. Ir dar, viena, dar vienas elementas, kuris aktualus Frontexui, būtent sienų valdymo sistema bus tobulinama ir keičiama. Taigi, jeigu siena bus, būtų uždaryta, ponia Vandenkamp, aš faktiškai nelabai galiu įtraukti tokius svarstymus į savo sąrašą. Aišku, tai turėtų daug įtakos prieklopščio politikai, mišriems trautams ir panašiai, tačiau tai pirmiausia jau Frontexo yra darbas. Na, o aš Dar norėčiau atsakyti ponios Lambert klausimą dėl ryšių su kitomis agentūromis. Frontexas ir mano biuras jau labai greitai padarėme išvadas, kad reikia labai artimai bendradarbiauti, kadangi kalba eina apie mišrius rautus. Ir mūsų biuras ir Frontexas susidurė su mišriais srautais. Ir skriningas, identifikavimas ir panašus veiksmai turi būti atliekami efektyviau, kadangi jie yra susijęs su abiem procesais. Taigi tai yra labai aktualu ir svarbu. Ir taip, ponia Lambert, kalba eina apie mišrius rautus ir mūsų biuras irgi su tais rautais dirba visame procese. Tai yra ir prieglapšio procesas ir kitokie dalykai. Yeah. Ir sugražinimo procesas taip pat. Tiek apie programą. Pusantro du mėnesius mes veikėme Graikijoje ir um, matėme tam tikrų patobulinimų, priimant sprendimus, padedant jungtinių tautų pabėgėlių tarnybai taip pat ir valstybės narės pagelbsti, taip pat e, kuriantas dvi nepriklausomas organizacijas buvo pasiekta konkrečių rezultatų, tačiau sukurti organizaciją nėra taip paprasta, keičiasi skaičiai, kokybė, bet ir organizacija turi būti tvirta, kad pasiektum gerų rezultatų ir bent jau techninė prasme galiu pasakyti, kad Graikijos valdžios institucijos dirba labai pozityviai ir konstruktyviai. Nežinau, kaip viskas vyksta kitose Graikijos vietose. Žinau, kad ir finansinė, ir politinė prasme situacija nėra lengva ir mano biuras turi taikstyti su, su situacija. Bet šioje konkrečioje srityje Graikijos tikrai tarnybos dirba labai pozityviai ir konstruktyviai. Bet dar daug ką reiks nuveikti. Dviejų metai yra nemažas laikotarpis. Kada biuras jau pilnai veiks, pilnu pajėgumu, numatyta 18-19 nuolatinių darbuotojų ir daug nenolatinių. Pagal dabartinius asignavimus biudžete to padaryti kitais metais nepavyks. Kitiems metams biudžeto eilutės finansavimas ne, niekiek neišauga. Ne Taigi reiks atidėti investicijas į organizaciją, kad bent jau 20, 2013 metais galėtumėme pradėti dirbti pilnu pajėgumu ir susigražinti ankstinės eilutės lėšas. Kokios bus pasiekmės? Prioritetai nukentės? Bazinė organizacinė struktūra jos prioritetai nukentės ir darbo turinys. Turiu pripažinti, kad kitais metais, kai tikėjausi investuoti daugiau į išorės dimenciją, kas irgi yra labai svarbus mūsų darbo baras, panašu, kad tas prioritetas nebus įgyvendintas, jisai nebus taip aukštai mūsų sąraše. valstybės narės atsižvelgia į biurą ir biuro darbus. Ir gal ne man tai komentuoti, bet e, steigimo reglamentas, reglamentai yra labai griežtai apibrieštos atsakomybės ir santykiai su valstybėmis narėmis. Biuras neturi čia įgaliojimų ir sprendimų prieimimo galių ir vis tiek labai daug prašymų jau dabar gaunu iš valstybių narių. Ir juose matau, kad labai yra domimasi agentūra. Ir yra prašoma paramos. Ponas Sarkozinų, nu, na, dar nesmeniškai, asmeniškai dar neprašė pagalbos, bet nežinau, kaip bus ateityje. Dalymasis našta, krūviu. dėl perkelimo, jūs matyt, jūs perkelimą turėjote omenyje. Perkelimas ir perskirstimas, kaip jūs puikiai žinote, yra numatytas teigimo reglamente. Ir aš pats suprantu, kad tie klausimai yra labai politinio pobūdžio steigiamajame reglamente teigiama, kad mūsų biuras bendradarbiaus priimant sprendimą, ar tikrai aš tą darysiu. Ir komisariai Malstrom ir Maltos vyriausybei pažadėjau teikti paramą iškart, kai bus numatyta kita perskristimo fazė Maltoje, iš Maltos. Ir mes manome, kad toks perskristimas turi būti įmanomas tik tuo met, kai ieškiniai ir prašymai yra patenkinami tų prieglopšio prašytojų atžvilgių, kurių prašymas yra patenkintas. Nes tas tikrinimas, pertikrinimas nebūtinai bus labai daug žadantis, nes tuo atveju procesas jau bus užbaigtas, procedūra svarstymo jau bus baigta. Bendradarbiavimas Graikijoje ir su įvairiomis valstybėmis narėmis bei ekspertais. Tai yra įdomi bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir ekspertais dalis. Bendradarbiaujančios valstybės narės yra suinteresuotos ekspertų bendradarbiavimu. Netgi nacionalinių lygmenių yra dalyjamasi patirtimi. Taigi, <clears throat> Graikijos atveju mes jau supratome, kad ekspertai, kuomet jie teikia informaciją, trumpą informaciją, vieni kitiems to nepakanka. Reikalinga užtikrinti ir projektų valdymą ir numatyti gairias šiame procese. Tai irgi yra ekspertų funkcija. Ir ne visuomet paprastai tą daro pareigūnai. Dėl perskirstimo aš jau atsakiau, dėl biudžeto irgi. Vertimas, interpretavimas, labai įdomi tema. Mūsų biuro vaidmuo daugiausia yra susijęs su mokymais. Ir aišku, labai svarbu turėti bendrą kalbą ir politinę prasme. Na ir mokymų pagalba mes per tas bendras mokymo programas visoje Europoje užtikriname, kad visi kalbėtų vienodą kalbą. Taip pat tie bendri mokymai vyksta ir pokalbių svetainėse Mokymai vyksta ir per bendras paslaugas. Bet reiks dar įvertinti pliusus ir minusus, nes vertimas yra labai brangus. Yra labai brangi priemonė. Taigi pažiūrėsime, kaip galima būtų ją veiksmingai pasinaudoti. Apie bendradarbiavimą su Frontexu ir kitomis agentūromis jau kalbėjau, siekiu to bendradarbiavimo su pagrindinių teisų agentūra ir prireikus su Europolu. Taip pat e, priekyba žmonėmis, kontrabanda. Svarstant tokius klausimus mes e, susitinkame, mums tenka pabendradarbiauti. Turkijos vaidmuo. labai svarbus bendradarbiavimas su Turkija, labai svarbi yra siena, nes tai su Turkija nes yra es kaiminė. Svarbiausios diskusijos, kaip žinia, yra politinio pirmiausiai pobūdžio tarp Graikijos ir Turkijos, dvišalio pobūdžio, taip pat tarp Europos bendrijos ir Turkijos. Ir tai nėra viskas taip paprasta. Aišku, per ateinančius keltą mėnesių mes daug ko nepadarysime, turime subręsti bendradarbiavimą su tam tikromis šalimis kaip Turkija ir ne tik Turkija. Tikiuosi, bus mūsų organizacijos vienas iš svarbiausių uždavinių, nes būtent tokiu būdu galime užsitikrinti didesnį rezultatyvumą ataskaitos ne tik proceso pabaigoje, bet ir e, pačio, pačio proceso metu ir pradžioje ataskaita apie bendrą Europos prieglopščio sistemą. E, Daugas diskutavęs su teisėjais Europoje. Jiems labai įdomi yra mintis, kad bus atliekamas kilmės šalies nepriklausomas vertinimas ir tai yra kur kas daugiau negu ataskaita apie vieną šalį. Tikslas yra labai ambicingas, bet verta jau siekti pilietinė visuomenė, NVO valstybės narės, taip pat ir teismai, kaip sakiau, tikisi, kad bus bendras vertinimas, vertinimas atliekamas, o tai padės priimti sprendimus, bus sprendimų pagrindas. Pagal tos bus taikomi tie patys principai ar Kipre, ar Ispanijoje, ar dar kur nors kitur. Man atrodo, kad tiek buvo. Atsakiau į visus klausimus išsamei. Dėkuoju. Dėkuoju už papildomus paaiškinimus. Jeigu niekas nenori pasisakyti toliau, tai viskas. Šiuo klausimu diskusijas baigėme. E, noriu ponui Viseriui palinkėti sėkmės, nes jau laukia daug darbų. Dar jūs norite paklausti, atsiprašau, nepastebėjau, jūsų netraukiau į sąrašą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai ponas Fiseris pateikė savo atsakymus, man iškilo dar vienas klausimas. Diskusijose, kurios vyko prieglapšio klausimų, kai kurie mm, praėjusią kadenciją dirbę parlamento nariai labai vertino mintį, kad yra verčiama į tas kalbas, kurias prieglopščio prašytojai iš tiesų realiai supranta. Tai yra idėjinė koncepcija, tam tikra lingvistinė koncepcija. Aš nenoriu per daug veltis į tas diskusijas, apie tai yra diskutuojama parlamente. Tačiau Tai, ką jūs čia matote, 27 valstybių narių pareigūnai, kurie dirba vietoje, viską mato realiai. Jie taip pat regi, jog e, neretai e, prieglopšio prašytojai ir pareigūnai nelabai gali susikalbėti. Ar jūs irgi išvelgėte šią problemą, ar vis dėlto nėra tos problemos? Ačiū pirmininkė. Dabar negalėčiau sakyti nei dabar, nei, dabar, nei, nei uh, ateityje negalėsiu turbūt pasakyti, kad visas gerai žinau visus atskirus atvejus, tačiau apskritai pasakysiu, kad vertimas nagrinėjant prieglopščio prašymą yra esminis, tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, žmonės turi turėti galimybę pristatyti savo atvejį kaip galima geriau. Vertimas yra labai svarbus elementas būtent iš pagrindinių teisų ar žmogaus teisų perspektyvos vertinant. Mūsų agentūroje dalis darbas bus e, stimuliuoti šią proceso dalį. Mes neturime nei galimybių nei e, noro tapti vertimo organizacija, vertimo žodžio organizacija, tai nebus e, nei taupu, nei vertinga, nei veiksminga, bet tas dalykas yra tikrai labai svarbus vertimas žodžiu ir mes e, užtik, atliksime bendrus mokymus ir jų metu bandysime uh, per ateinančius metus, pabrėžti, kaip svarbu, koks svarbus yra vertimas ir mes per ateinančius keletą metų taip pat turėtume parengti gairias prieglopščio tarnyboms visos, visoje Europoje ir šis klausimas e, bus mūsų gairių dalis. Dėkuoju. Man atrodo, kad jau išgirdome visus klausimus. Dėkoju ponui Viseriui. Štai, kad pristatė mums savo darbų programą šiems metams. Ir tikimės ateityje matyti jūs dar. Right Dabar galime e, pereiti prie kito, tai yra 18 punkto. Jisai yra susijęs su prieglopščio prašytojais taip pat. Kalbėsime apie naująją redakciją reglamento dėl minimalių normų, dėl e, prieglopščio prašytojų. Ir Antonijo Masir Hidalgo yra mūsų pranešėjas. Komisija taip pat pasisakys šiuo klausimu. Kaip žinia, 2008 metais komisija pasiūlė naujos redakcijos pasiūlymą 2003 metų direktyvai numeris 9 dėl minimalių standartų e, primant prieglopščio prašytojus. Parlamentas 2009 metų gegužė apsvarstė, baigė pirmąjį svarstymą pasiūlymo Taip pat numatyta data 2012 metai, iki kurių turi būti sukurta bendra Europos prieglopščio sistema. Komisija E, šių metų birželio pirmą atsižvelgdama į tai pateikė pakoreguotą pasiūlymą. Dabar komisijos atstovas trumpai pristatys šį pasiūlymą su pakeitimais, o paskui mes galėsime padiskutuoti. Taip pat man buvo pasakyta, kad ketvirtą valandą uh, atvyks ir Lenkijos pirmininkaujančios šalies atstovai. Tačiau gal nedarykime pertraukos be jokio reikalo ir išklausykime komisijos, o pirmininkaujantis šalis jau paskui prisijungs prie mūsų diskusijos. Taigi siūlau poniai Marijel Gan pasisakyti dabar. Dėkoju pirmininkė, kaip jūs sakėte, šis klausimas nėra naujas Europos parlamentui. Dabar norėčiau padėkoti pranešiai ponui Masipigidalgo už darbą, kurį jis atliko. E, dėl aštuntųjų metų pasiūlymo Europos parlamento parama buvo išreikšta 2009 metų gegužę. Dėl šio pasiūlymo, kaip žinia, taryboje netaip sėkmingai vyko darybos. Taryba nepasiekė bendros pozicijos, dėl to komisija ėmėsi savo politinių prievalių ir pasinaudojo iniciatyvos teisė bei ir iš naujo pradėjo darbus. Mes e, pateikėme pakoreguotą pasiūlymą e, šių metų birželio pirmą. Mes ir toliau e, labai stengiamės pasiekti 2012 metų tikslą ir manome, kad tikrai yra įmanoma e, sukurti e, bendrą Europos prieglopščio sistemą pagal numatytą tvarkaraštį, bent jau dėl prieglopščių prašymo tvarkos ir atitinkamų nacionalinių institucijų paskirimo. Mes atsižvelgėme savo pasiūlymę į parlamento poziciją, kuri buvo patvirtinta 2009 metų e, gegužės mėnesį ir atsižvelgdami į taryboje susiformavusią poziciją e, pakoregavome savo pasiūlymą. Du pagrindiniai tikslai atsispindi mūsų naujame pasiūlyme. Viena vertus mes norime išlaikyti papildomą vertę, kurią suteikia derinimas principų E, būtent norime sukurti daugiau vertės, negu kad suteikia dabartinė 2003 metų direktyva. Ir komisija žiūri, kaip tai padaryti. Prieimimo sąlygos turi būti palygintinos, suvienodintos, reikia užtikrinti pagarbą pagrindiniams teisėms. Taip pat dėl e, sąlygų taikomų žmonėms reikia daugiau dėmesio skirti pažeidžiamiausiems gyventojams. Mes taip pat ketiname pakoreguoti tam tikras taisyklės, sušvelninti, kad būtų lengviau galima jas įdėkti į nacionalinės teisės sistemas, nes tai yra viena iš problemų, kuri iškilo darybose su taryba tikslas yra sumažinti skirtumus e, praktikoje, kurią taiko valstybės narės ir palengvinti e, taikymo priežiūrą direktyvos, komisija, kad galėtų lengviau prižiūrėti, kaip taikoma direktyva. Taip pat bus numatytos taisyklės e, valstybėms narėms, kurioms iškyla problemų dėl ypatingai didelių migracijos srautų, bus siekiama veiksmingesnio, veiksmingesnės veiklos. Mes taip pat šiame kontekste suvokėme ir uh, finansinės implikacijas ir taip pat ir administracinius suvaržymus. Konkrečiau dar galiu pasakyti, kad yra keturios didelės e, pakeitimų grupės e, Birželio pirmosios pasiūlyme. Pirmoji pakeitimų grupė yra susijusi su taisyklėmis, kurios yra patikslintos ir kurios griežtai turi būti taikomos uh, sulaikymui prieglopščio prašytojų. Uh, komisija ir Lybė komitetas labai nemažai, daug kartų yra išreiškę susirūpinimą uh, Dėl tų sąlygų taip pat e, sulaikymo arba registracijos centruose, dėl, dėl sąlygų esančių sulaikymo arba registracijos centruose mes turime e, įdėkti aiškės taisyklės ir siekti, kaip galima geriau suvienodinti taisyklės taikomas registracijos, užsieniečių registracijos centrams. Ir taip pat yra numatoma e, tam tikros pagrindinės paskutinės priemonės, kaip paskutinė galimybė ir taip pat sakoma, kad būtina užtikrinti pagrindinės teisės. Siekiama e, tuo pačiu metu užtikrinti proporcingumo ir būtinumo principą direktyvoje. E, taip pat tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, skubi teisinė pagalba, advokato pagalba atitinkama. E, pakeitimai pasiūlyti turi atitikti pagrindinių teisių hartiją ir taip pat atitikti e, neseniai priimtus e, žmogaus teisų teismo sprendimus. Pakeistas pasiūlymas yra šiek tiek lankstesnis, švelnesnis registracijos dalykams, taip pat kalbama apie atitinkamas geografinės zonas. E, praktiškai būna labai sunku užtikrinti visas garantijas, pavyzdžiui, e, pereimo punktuose ar pasienio kontrolės punktuose. E, kita grupė pakeitimų yra susijusi su oriu elgesiu su prieglopščio prašytojais. E, pasiūlyme sakoma, kad turi būti dėktos nacionaliniu mastu nuostatos, kurios leidžia e, kaip galima greičiau nustatyti, ar prieglopščio prašytojas nėra pažeidžiamas žmogus ir tada taikyti atitinkamas sąlygas. Ir taip pat e, siekiama supaprastinti nuostatas. Siūloma daugiau, daugiau dėmesio skirti dabartinėms nacionalinėms struktūroms, o ne būtinai kurti kažkokias e, naujas struktūras tam. Toliau. Apibūdi, yra patikslintas e, žmonių su specialiais poreikiais apibrėžimas. Mes atsižvelgėme į parlamento pasiūlymą išdėstę 2009 metų gegužės mėnesio rezoliucijoje atsižvelgėme ir į tam tikrus dalykus susijusius su galimybė naudotis medicinos paslaugomis. 2013 trečiųjų metų direktyvoje buvo tam tikrų spragų dėl to, kokią pagalbą suteikė valstybės narės prieglopščio prašytojams. Ne viskas buvo aiškiai suformuoluota, taip pat egzistuoja skirtinga praktika, e, todėl mes nusprendėme, kad būtina e, išlaikyti adekvataus gyvenimo apibrėžimą ir taip pat kalbėti apie teisų užtikrinimą. Tuo pačiu metu reikia atsižvelgti ir į valstybių narių poziciją išreikštą taryboje. Nebenumatoma e, įkurti vieno kontaktinio punkto, kuris nuspręsta, kuris nuspręsta spręstų, kokios taisyklės turi būti taikomas. Kiekviena valstybė narė dabar galės taikyti nacionalinius e, teisės aktus ir principus, tačiau e, reikia e, siekti, kad e, pagalbos teikiamos prieglopšio prašytojams atveju tos tie principai būtų daugiau ar mažiau suvienodinti. Taip pat e, reikia užtikrinti skaidrumą, nagrinėjant prieglopščio prašymus. Kitas dalykas, kas išdėsta mūsų naujame pasiūlyme, yra tai, kad reikia kaip galima geriau užtikrinti autonomiškumą prieglopščių prašytojų. Tai siejama su faktu, kad komisija ir toliau galvoja, kad priverstinis nedarbas E, prieglapščio prašytojams nėra geras dalykas, nes tai sukelia ir papildomą įtampą ir naštą socialiniai sistemai atitinkamos šalies. E, ir taip pat tokia sistema e, palanki yra nelegaliam darbui, fiskaliniams pažeidimams mokesčių vengimui. Galvojama apie kitą priemonę, kad e, valstybės narės galėtų pakeisti savo tvarką prieglopšių prašytojų atžvilgių ir jų įdarbinimo atžvilgių. Toliau e, numatomas, š, numatomas šešių mėnesių laikotarpis, per kurį, per kurį jie gali dirbti prieglopščio prašytojai tuo metu, kai nagrinėjamas e, prieglopščio prašymas. Ir taip pat e, tai atitinka pasiūlymus dėl prieglopščio procedūrų. Ta direkty, direktyvos pasiūlymas taip pat pateiktas yra birželio pirmą dieną. Paskutinė pakeitimų grupė yra susijusi su direktyvos įgyventinimo supaprastinimu valstybėse narėse E, valstybės narės e, to prašė per pirmąjį svarstymą direktyvos projekto. Taip pat suteikiama didesnė veiksmų laisvė valstybėms narėms įgyventinant direktyvos nuostatas. Ir, kaip sakiau pradžioje, tai yra susiję su finansiniais e, dalykais, administraciniais suvaržymais E, ypač tose valstybėse narėse, kurios kenčia nuo ypatingai didelių migrantų srautų. E, geriau dabar yra apibrėži, ap, tiksliau yra pateikti apibrėžimai dėl e, tam tikrų dalykų ir lankstesnės numatomos taisyklės, kurios galės būti taikomas nacionalinėje praktikoje. Baigdama, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad Pasiūlymą reikia skaityti kartu su pasiūlymu pakeisti direktyvą dėl prieglopščio procedūrų, taip pat kartu su pasiūlymu dėl Dublino reglamento. Mes manome, kad šie pateikti pakoreguoti pasiūlymai uh, užtikrins uh, pusiausvyrą tarp prieglopščio sistemos veiksmingumo ir uh, E, užtikrins geresnę apsaugą prieklopščio prašytojams, o to kaip tik tai yra parašyta Stoholmo programoje, ten to reikalavimo. Aš taip pat norėčiau e, pasakyti komiteto nariams pranešiai, kad mes e, komisija toliau dirbsime ties šiuo pasiūlymu. Mes bandysime būti tarpininku tarp dviejų sprendimų prieimėjų per ateinančius mėnesius. Ačiū. Dėkoju poniai, poniai Gant. Išklausysime pranešėjo pono Masipo. Ačiū, ponė pirmininkė. Para mí, como, como ponente, ya en la legislatura anterior de... Man, kaip pranešėjui, kuris ir praėjusią kadenciją um, te, teikė pranešimą dėl minėto dokumento pakeitimų. E, malonu visą tai girdėti ir galiu pasakyti, kad e, kolegos iš šiame komitete pritarė komisijos pozicijai ir mes norime jums pasakyti, kad e, reikia visą tai išvelgti platesnėme kontekste. Ponas Barnie, labai geras komisaras, puikiai dirbęs praėjusioje e, kadencijoje, atsiprašau, pasitaiso kalbėtojas ponas Baro. Jis labai daug pastangų dėjo dirbdamas prie šio teksto. Tiek daug, kad kad e, mačiau, jog tai tikrai padėjo visam parlamentui, nors Livė komitetas laikėsi skirtingų nuomonių, tačiau par, parlamentas e, aiškiai palaikė poną Baro ir jisai išdėstė savo poziciją ir e, plenarinėje sesijoje que iba a menguar, que iba a rebajarse, que ocurri, iba a ocurrir. Ir mes jau iš karto pastebėjome, kad atsiranda tam tikrų nepalankių tendencijų. Mes visuomet pasisakėme už tokią prieglopšio teisę, kuri būtų tikrai kokybiška. Ir mes labai džiaugiamės, kad ir Silvija Malström, e, kuri taip pat atsakinga šio, už šį klausimą, e, dabar taip pat puikiai dirba. Mes matome, kad komisija tikrai labai stengiasi ieškoti sprendimų ir kalbėtis su šalimis taryboje, kurios visai e, blokuoja šių klausimų sprendimą. Aš norėčiau, kad šis, kad šis reikalas būtų sprendžiamas kuo greičiau ir dėl to reikia mąstyti praktiškai. Aš toliau bendradarbiausiu su komisija, su ponia Malmström ir su tarybos atstovais. Visai netrukus dalyvausiu pokalbėje su atsakingais pareigūnais iš E, Lenkijos, kurie dabar pirmininkauja Europos Sąjungą ir pažvelgsime, kaipgi viskas vystysis toliau. Yra iškilę daugybė klausimų, kurie netgi mm, yra platesnio pobūdžio negu man, mano išdėstytos e, mintis mano pranešime. Mes girdėjome, ką sakė komisijos atstovė, kad imigrantų galimybės ieškotis darbo, susirasti darbą e, dabar siejamos ne, ne su šešerių mėnesių laikotarpiu, bet ir su galimybė pratesti tą laikotarpį. Buvo pasakyta, kad į tai žiūrima lankščiai ir galbūt aš matau, kad mm, aš čia išvelgiu tam tikrą galimybę ieškoti sprendimo, jeigu tokie imigrantai neras darbo per tuos šeš, še, šešerius mėnesius. Socialinės paslaugos, kurios teikiamos, bus teikiamos mm, mm, prieglapšio prašytojams. Mes praėjusioje kadencijoje jau balsavome už tai, kad būtų sudaromos vienodos sąlygos ir imigrantams, ir neimigrantams šio, šio požiūriu. Ir mes girdėjome, ką planuoja komisija ir mums reikia būti labai budreis, kadangi gali atsitikti taip, kad mums reikės tikrai e, ieškoti bendro sutarimo, kadangi gali būti, kad mūsų nuomonės skirsis. Taip pat mes girdėjome apie e, šeimos e, koncepciją. Vakar buvo patvirtintas pono Lamberto pranešimas. Mes turime daryti įtaką konsoliduotam tekstui. Ir dabar mes ketiname patvirtinti šį dokumentą ir pirmininkaujantį Lenkiją taip pat čia nori nemažai nuveikti ir aš matau taip pat ir komisijos, ir komisijos, konkrečiai komisijos narės kompetitingos, atsakingos už šį klausimą pastangas, už tai esu labai dėkingas. Taip pat buvo kalbėta apie e, vertimo klausimą. Ačiū labai. Dabar jau sveikiname pirmininkančios valstybės atstovus. Panašu, kad nusileido jie jau. Sveiki nusileidę. Kalbame apie minimalius prieglošio prašytojų prieimimo standartus. Ir dabar norime sužinoti ir pirmininkaujančios valstybės poziciją. Prašau pasisakyti. Ačiū. Labą dieną visiems. Mes laukiame, laukiame komisijos teksto su vertimu. Birželio pabaigoje tikėjomės įgauti. Bet esame pasirengę pradėti dėrybas, ko galima aktyviau ir ko galima greičiau. Turime veiklos planą ir norime užbaigti Pirmąjį svarstymą ekspertų lygmenių, ekspertų e, svarstymus, e, ekspertų svarstymus taryboje. O tų diskusijų pagrindų pamastyti ir apie kompromisinius pasiūlymus, kuriuos po to pateiktumėme valstybėms narėms po vasaros. Po to jie sugrįžtų pas ekspertus e, taryboje. Rugsėjo mėnesį toks mūsų yra pirminis planas, o po to pažiūrėsime, kiek pasieksime. Dėl diskusijų esmės mes manome, kad bent jau kol kas diskusijos buvo konstruktyvios taryboje. Aišku, daug dar reiks padirbėti, išspręsti sudėtingus klausimus, tačiau panašu, viskas vyksta konstruktyviai ir tikėtina, kad darbas toliau uh, vyks ir tikiuosi, kad rugsėjai spalį bus pasiekta daug pažangos. Ačiū. Ačiū. Dabar. Dabar ir nariai gali pasakyti, papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Aš graikiškai kalbėsiu. Dėkoju komisijos atstovė už pristatymą, dėkoju ir pranešėjai, o aš norėčiau pridurti keletą dalykų. APP frakcijos vardu. Bendras gairias pristatysiu. Visi pritarėme tam, kad reikalinga, jog prieglopšio pakete reikia pasiekti pažangos, ne vien dėl to, kad yra sutarta politinių lygmenių 2012 metais daug ką reiks padaryti ir taip pat suprantame, kad išgyvename gan sudėtingą laikotarpį ir daug mūsų piliečių nesidžiaugia tuo, kad iš kaiminių valstybių matome didelius srautus migrantų iš Sirijos, iš Šiaurės Afrikos valstybių matome didelius rautus ir dėl visų šių priežasčių esame pasirengę imtis visų reikiamų priemonių ir pastangų tam, kad šis paketas galiausiai būtų užbaigtas. Na ir ankstesnėje kadencijoje manęs nebuvo, nežinau, kaip viskas klostėsi tuo met, bet panašu, kad buvo susidurėma su kliūtimis taryboje Ir dabar reikia ieškoti konstruktyvaus sprendimo, konsensuso, susitarti dėl bazinių dalykų. Tačiau šalia to negalime pamiršti, kad tie dokumentai, kurie buvo patvirtinti parlamente, ankstesnėje kadencijoje, o mes visi turime tai laikyti atspirties taškų, tačiau panašu, kad mes visi einame skirtingomis kryptimis. Ir man atrodo, kad reikia kažkaip mus nukreipti bendrą linkmę. Na ir mes privalome tam tikrose valstybėse narėse imtis veiksmų tam, kad būtų užtikrinama tinkama apsauga. Tačiau turint omenyje diskusijas ir sprendimus, kuriuos reikia priimti, reikia užtikrinti bent jau šiokį tokį darnumą tų priemonių. Paaiškinsiu, ką turėjome omenyje. Mes negalime kažką sakyti apie šį pranešimą ir visai kitaip kalbėti, kai svarstame gyjom pranešimą. Reikia suderinti pozicijas, nes yra pasiūlyta nemažai pakeitimų ir tie, kurie nori atsakymo dėl prieglapšio klausimų, jeigu jų pakeitimai bus priimti, tai e, būtų susiję tuomet ir su sezoniniais darbuotojais ir tada gali atsirasti labai sudėtingų situacijų. Mums reikia tuos, tas sąlygas, tuos dalykus suderinti. Toks mūsų svarbus uždavinys. Taigi mes turime ieškoti bendro sprendimo šiuose abiejose strityse. Pirmasis per pirmąjį šio pranešimo svarstymą panašu, kad peršasi labai paprasta išvada. Kaži, ar kažką galime konkretaus padaryti, bet turime labai neblogų pavyzdžių nacionalinių lygmenių. Turime ir prastesnių pavyzdžių. Aš esu iš Graikijos ir žinau puikiai, kad yra sprendimų, ir tam tikri dalykai buvo pasmerkti, buvo teigiama, kad mes negalime ignoruoti Berlyno antrosios kon konvencijos. Ką tai reiškia? Esant dabartiniai situacijai, bandant įvertinti poreikius ir pasitelkiant gerą norą ir valią, mes galėtumėme padėti tiems nelaimėliams ir turime viską padaryti, kad būtų užtikrinamos, ko galima geresnės sąlygos. Ačiū. Pone Lambert vėl. Pone Lambert. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijai už labai aišku paaiškinimą dėl naujos redakcijos. Naujos redakcijos. E, dabar tikrai viskas aiškiau ir parlamentas matome, turės pasižiūrėti į pateiktą poziciją ir naujus pasiūlymus, kad galėtume pagalvoti apie savo požiūrį. Ir mes turėtume pamastyti apie kokios yra mūsų mintis, kokie pasiūlymai dėl tos naujos procedūros. Taip pat e, reikia pagalvoti, kaip veikti nuosekliai, kaip derinti pasiūlymus su e, Dublino dokumentais mūsų komitetas turės pasvarstyti, kaip reikėtų elgtis toliau. E, turime užsitikrinti vientisą, vieningą požiūrį, kaip kad buvo pasakyta. Reikia patikslinti apibrėžimus, pavyzdžiui, šeimos apibrėžimas svarbus ne visai mums pavyko gauti patenkintiną rezultatą iš tarybos. Uh, Mums taip pat reikia pripažinti pažangą dėl kalbos dalykų, dar dėl kai kurių dalykų. Ir turime taip pat atlikti labai išsamų vertinimą to, kaip valstybėse narise veikianti direktyva yra taikoma reikia daugiau informacijos, sulauktume turbūt, jeigu pasigilintume daugiau informacijos, ne jau kad anksčiau, kai pradžioje žiūrėjome, svarstydami pirmąją naują redakciją ankstesnėje kadencijoje. Taip pat sveikinu tarybos požiūrį galime padaryti. Tai yra labai malonus pokytis nuo kitų tarybos pozicijų, kurias matėme tam tikrais laikotarpiais Mes iš tikrųjų norime pažangos, bet pasižiūrėsime, ar visi supranta tą pažangą vienodai. Ir būtume labai patenkinti, jeigu kas nors patartų mums, kaip, ar, kaip, parlame, kaip elgtis mums parlamentui. Svarstančiai klausimą. Ačiū dabar, ponė Sipel. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti porą sakinių Reaguodama į tai, ką pasakė ponas Papal Nikolau dėl įvairių priemonių, e, suderinamumo ir nuseklumo ir taip pat e, prieglopščio prašytojų įsidarbinimo galimybių, manau, kad čia mes tikrai turime laikytis nuseklumo principo. Tie, kurie legaliai gyvena e, ar būna vienos ar kitos valstybės narės teritorijoje, turi turėti galimybę gauti darbą legaliai dirbti ir pagal principą, kad uždirba tos pačius tą patį atlyginimą, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietiniai gyventojai, kaip ir piliečiai. Nu, juk jo labiau, kad imigrantų mums reikia. Tiek iš pranešėjo, tiek ir iš komisijos atstovės girdėjau konkrečių minčių apie tą naująjį tekstą, kas jame kitaip, kokios yra naujos tendencijos ir džiaugiuosi, kad ir uh, E, pirmininkaujantį Lenkiją, e, kurie nekantriai laukia šio teksto ir pasiryžusi griepti jauti už ragų, tik tai aš negirdėjau, kokią linkmę e, pirmininkaujantį valstybę ketina eiti ir aš tikiuosi, kad dar ir turėsime galimybę išgirsti konkrečių pasiūlymų. Gerbiamasis pirmininkė, mėlyje kolegos, Mm, išnagrinėjusi ir skaičius ir kitas direktyvas, e, dabar vertinu ir analizuoju ir šią direktyvą. Ir, dėl, ir sutinku su pranešėju, kad reikia e, kurti sąsajas, e, labai aiškes sąsajas su, tarp tų visų dokumentų, tačiau ne visais atvejais tai dėja egzistuojantis reiškinys. E, Pavyzdžiui, kaip ir dėl to darbo rinkos prieinamumo e, prieglopšio prašytojams, kuris yra skirtingas, taikomas labai skirtingos nuostatos įvairiose valstybėse narėse. Tačiau mes visi sutarėme ir dėl to, kad vienodosmis sąlygomis e, imigrantai turi gauti sveikatos paslaugas ir gali, turėti galimybės įsidarbinti ir panašiai. Pane Lembert minėjo šeimos apibrėžimą, kuris čia šiame kontekste iš tiesų turi būti labai nuoseklus, aiškus. Ir e, tary, panašu, kad mums su taryba dėl to pavyko sutarti nagrinėjant kitus dokumentus atitinkamus, kuriuose pas, figuravo šis terminas, tačiau be abejo reikia pabrėžti, kad turėtų ši koncepcija nesiskirti iš dokumento į dokumentą. Dėl ko stebėjausi, tai dėl e, neapmoko, neapmokamo teisinės pagalbos, e, nemokamos teisinės pagalbos idėja. E, E, čia taip pat reikia ieškoti nuoseklumo ir testinumo ir šią koncepciją, šią, šią nuostatą taip pat taikyti visose dokumentuose vienodai. Ir reikia tikėtis, kad e, visos institucijos, visos interesuotos grupės nes, nesilaikys griežtai vien tik savo pozicijos ir, ne, ir darys nuolaidas, kad mes galiausiai E, turėtume kažkokią vieną bendrą koncepciją prieklupščio prašytojų labui. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad man kelia abejonių tai, jog e, prieglopščio e, prašymas ir imigracija yra kartais vertinami e, vienodai arba suplakami į vieną krūvą. E, reikėtų atskirti šiuos du reiškinius ir e,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 liberalų vartų aš taip pat galiu pasakyti, kad e, mes teigiamai vertiname tai, kad šis prieglopščio e, klausimams skirtas e, paketo dalis yra vis intensyviau analizuojama. Iš tiesų reikia siekti saveikumo tarp skirtingų direktyvų, tą mes, girdė, tą mes konstatavome ir analizuodami kitas direktyvas, tiek kalbant apie šeimos apibrėžimą, tiek ir apie kitus dalykus kadangi priešingo atveju turėsime problemų įgyvendinant tos dokumentus. Ši direktyva yra viena iš pačių svarbiausių, kadangi būtent vietoje ji turės tiesioginę, tiesioginį poveikį vietoje žmonėms, e, kurie, kurių e, gyvenimą, gyvenimą įtakos. Ir imigrantai e, turės, e, būti, turės turėti galimybę ir gauti darbą, ir, ir, vieno, ir socialinės paslaugas ir panašiai. Ir net ir tuo atveju, jeigu būtų nesuteiktas prieglopstis, e, vis dėlto tie pabėgėliai, e, laikinai esantis ES, turėtų gal, turėti galimybę oriomis, deramomis sąlygomis būti ES teritorijoje. Tai yra labai apčiuopiama tema ir labai e, svarbi visai mūsų visuomeniai. Tai yra jautri tema. Valstybės narės bijo papildomų išlaidų ir dėl to mes turime prisijimti atsakomybę ir labai jautriai e, analizuoti šią temą ir konkrečiai sakyti valstybėms narėms, kas įvyks ir ko nebus, ką mes konkrečiai reglamentuojame, kad, nebūtų, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam susipriešinimui. Ačiū. Diskusijas baigiame. Dabar, aišku, dar žodį pranešėjas gaus, prašau, ponė Masybai. Eh, Taip. Aš jau ir prieš tai sakiau, kad esu atviras pasiūlymams. Be abejo, mes dar turėsime progų pabendrauti su pirmininkaujančios Lenkijos atstovais, kad žengtume tolin. Taip kaip ir EPP atstovė, aš manau, kad turi būti daromas skirtumas tarp pabėgėlių arba prieglopšio prašytojų ir imigrantų. Mes turime suvokti tą skiriamąją ribą nes dažnai yra painiojamos šios e, savokos. E, priegopščio prašytojas paprastai yra asmo, kuris savo kilmės šalyje yra politiškai persekiojamas ir jisai visuomet gali grįžti atgal, kai tik tai tenai susidaro palankios politinės sąlygos. Taigi tas aiškus skirtumas turi būti mm, daromas tarptų savokų. E, dažnai mes jas painiojame, kadangi imigracijos problema tikrai labai sudėtinga šiuo metu, tačiau vis tiek reikia suvokti, kad šiuo konkrečiu atveju kalbame apie prieglopšio prašytojus. Tai yra žmonės, kurie pabėga iš savo kilmės šalių ir kai tik tai pasikeičia situacija į palankėją pusę, jie grįžta atgal. Turiu ir ta, tam galiu pateikti pavyzdį. Mano šeimos nariai buvo persekiojami Franko diktatūros metu Ir e, nuo tada, kai baigėsi ši diktatūra, Ispanijos piliečiai jokioje pasaulio šalyje neprašo prieglopščio. Ir šiuo metu taip pat yra daugybė valstybių, kuriuose asmenys yra persekiojami dėl politinių motyvų ir tai netgi panašu dažnai ir į genocidą. Ir mes, europiečiai, nuolat pasisakantis už žmogaus teisės, turime į tai e, atsižvelgti ir turime padėti tiems žmonėms. Gerai, sako pirmininkas, baigiame šį punktą svarstyti. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. 19 darbo tvarkės punktas. Keleivių duomenų įrašų naudojamas. Timothy Kirkhop yra pranešėjas. Čia kalbama apie siūlomą direktyvą dėl kelių duomenų įrašų naudojimo. Tyriant ir persekiojant teroristų išpolius ir rimtus nusikaltimus. Mes negalėsime labai išsamei aptarti šio klausimo, tačiau bent jau žinome, kad tekstas yra naujas pasiūlymas po 2007 metų pasiūlymo dėl pagrindų sprendimo dar prieš Lisabono sutartį. Dėl kelių duomenų rašų sistemos įvedimo tarptautiniuose reisuose. Dėl to buvo išsakyta įvairių, dėl to buvo parengta įvairių nuomonių. Ta padarė EDPS, Europos duomenų priežiūros pareigūnas, taip pat 29 straipsnė darbo grupė, pagrindinėsio agentūra ir taip pat EESC. Taigi pirmiausia, išklausysime pranešėjo pono Kirkhopo o po to komisijos tarybos, jeigu jie norės pasisakyti. Ir apsikeisime nuomonėmis komitete. Prašau, ponė Kirkhop. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog pirmas A apsikeitimas nuomonėmis tai bus, nes keitėmės nuomonėmis ir anksčiau, bet e, pritruko laiko ir nepavyko. Tai, kad jau diena eina į pabaigą ir daug kolegų turi eiti ir svarstyti kitus skubius klausimus. Tai buvo praeitą kartą ir panašu, kad tas pats vyksta ir šiandieną. Tai bus vienas B apsikeitimas nuomonėmis. Ir gal dar reiks grįžti prie tų klausimų, bet procesas yra ilgas ir mes nesitikime skubių rezultatų, atvirai kalbant. Jūsų pranešėjas yra visiškai atsipalaidavęs šiuo klausimu, nes labai nenorėčiau skubėti. Ir norėčiau, kad gautų galimybę pasisakyti visi, kurie nori, ne tik šiame komitete, bet turiuomenėje ir organizacijas, kurios norėtų pasisakyti ir išsakyti savo nuomonės. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai kas. Aš tikiuosi, kad nereiks priimti skubotų sprendimų remiantis komisijos pasiūlymais. Pranešėjui tenka atsakomybė paruošti pranešimą. Pranešėjo pranešimas tampa diskusijų pagrindų komite, komitete ir to pranešimo pagrindu priimami sprendimai. Kaip žinote, pranešimo aš dar neturiu ir ketinu jį parengti rūdienį ir aš mielai išklausyčiau konstruktyvių kolegų pastabų, tikiuosi dekonstruktyvių nesusilauksiu. Norėčiau pasakyti, kad šioje srityje tarp šešėlinių pranešėjų yra daug veteranų, patyrusių kolegų. Dalis jų šiandien dėja netvyko į diskusijas. Puikiai bendradarbiavimo ir kitose srityse aptariant šią srityje. ES PNR susitarimas yra šiek tiek kitoks, e, lyginant su kitais susitarimais, kurie yra iš dalies sudėtingi, tačiau yra elementų, kuriuos reikia apžvelgti, panašių elementų susijusių su duomenimis, nes tai yra labai jautri sritis, duomenys apie asmenis, nekaltus žmonės daugeliu atveju, kai reikia tikrai numatyti kriterijus, kaip elgtis su tais duomenimis. Taip pat turime ES mastu pamastyti, kaip norime, kad būtų išplėstas mūsų PNR susitarimas, kas kontroliuos tokių susitarimų išdavas, pasiekmes, kas finansuos kaštus, kurie, kurių teks neišvengiamai patirti ir kokie bus galutinio duomenų naudojimo kriterijai. Aš savo pastabose pirmiausia minėjau, kad susidūrėme su situacija, kai viskas, ką sakome, grindžiama komisijos pasiūlymais. Daug naudingų gavome pasiūlymų, patarimų ir jūs juos minėjote, ponė pirmininkė. Įvairios agentūros, kurios, kiek žinau, egzistavo ir anksčiau, keletą net nežinau, kad egzistavo, uh, labai aiškiai pasisako dėl PNR, išklausėme teisininkų, aš pats esu teisininkas ir norėčiau trumpais kliausteliuose štai ką pasakyti. Aš visiškai pritariu tiems teisininkams, nesvarbu, kam jie dirbtų ir kokiam tikslui. Išklausėme visų įvairių konstitucinių teismų nuomonės, Rumunijos konstitucinio teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo gan įdomus. Aš džiaugiuosi, kad jie domisi šią temą ir tikrai ir jiems klausimų turėsiu, ne tik jų klausimų išklausysiu. Vokietijos konstitucinio teismo susidomėjimas irgi užregistruotas, ypatingai dėl kaupiamosios informacijos rinkimo, taigi čia iš tiesų yra daug susidomėjimo ir aš norėčiau irgi tą klausimą paliesti vėliau diskusijose. Taip pat, aišku, išklausysime ir kitų, pavyzdžiui, Europos tarybos pirmininko nuomonės. Aš jų prašiau pasitaupyti savo pastabas vėlesniems laikotarpiams, vėlesniems etapams ir jie sutiko. Ir mums tikrai bus įdomu, gal net ir labiau įdomu išklausyti jų pastabų dėl, mūsų, dėl mano pranešimo, o ne dėl komisijos pasiūlymo. Ir dar vienas dalykas, jeigu galima. Darbas ką tik prasidėjo. Aš pats manau, kad reikalingas toks susitarimas. Nebūčiau pradėjęs darbo, kaip pranešėjas, jeigu būčiau manęs kitaip. Mano manimu, PNR yra labai veiksminga priemonė kovojant su rimtais ir teroristiniais nusikaltimais, organizuotais nusikaltimais. Aš žinau, kad tai sukelia daug įvairių jausmų komiteto narių tarpę ir jie, aišku, galės pasakyti, ką jie galvoja. Tačiau man atrodo, kad yra labai svarbu prisimti patiems atsakomybę ir bandyti padaryti, ką įmanoma, kad apsaugotumėme nekaltus keliautojus, nekaltus piliečius, kiek įmanoma. Visuomet reikia subalansuoti poreikį į slaptumo poreikį ir duomenų apsaugą. Mano manimo pirmininkė, Visą tai aš laikau galvoje, ponė pirmininkė, pradėdamas darbą ir tikiuosi, kad su jūsų parama ir visų mūsų pastangomis mes galėsime pasiekti tenkinantį rezultatą. Ir kitą kartą, kai svarstysime šios klausimus, rudenį e, tikrai laukiu tolesnės pažangos. Ačiū, ponia Kirkhop, esate visiškai teisus, ne pirmąjį kartą vyksta, pirmosios, e, vyksta diskusijos, pirmos A, pirmos B, C ir taip toliau diskusijas. Kaip jau jūs sakėte, ir aš tikiuosi, kad jūsų pasisakymas taps puikiu pagrindu konstruktyvioms, o ne destruktyvioms pastaboms. Ypatingai, kai raštu jau parengsite pranešimo projektą. Na ir čia turime komisijos atstovų, gal jie norėtų pasisakyti. Ponas Nunes Almeida ir po to taryba pasisakys. Prašau. Nunes Almeida. Well, yeah. Look, President, I, I would spare your time. Pirmininkė staupys jums laiko. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, taigi nemanau, kad būtų dar kartą jį pristatyti. Mes norime e, išklausyti, ką jūs e, galite pasakyti, o paskui sureaguoti į jūsų klausimus, bet dabar tai tikrai neturiu jau daugiau ką pridurti. Ačiū. The... Dėkoju. O kaip Lenkija? Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau palinkėti geros popietės komiteto nariams. E, aš e, Norėčiau, kaip ir kolega iš komisijos, pasakyti, kad mes taip pat anksčiau jau tą patį esame padarę. Mes e, esame šį beitą iš tikrųjų nuveikę. Ir prieš pradėdamas kalbėti, aš pateiksiu Jums statistinių duomenų. Pirmiausia, kalbame apie trečiąją pasiūlymo versiją jau mes turėtume siekti daryti, ką galime, kad nebebūtų ketvirtos versijos. Jeigu gerai prisimenu, penkios ar šešios pirmininkaujančios šalis galbūt ne iš naujo pradėjo, bet tęsė darbą šiuo klausimu ir turiu pasakyti, kad <laughs> nepalengvėjo padėtis. Tuo pačiu norėčiau padėkoti pirmtakams, kolegoms iš Vengrijos, kad jie bent jau e, suformulavo diskusijų kryptį, pagal kurią mes ketiname dirbti kaip ir mininkaujantį šalis. Ir dabar paminėsiu tris e, dalykus. Pirmasis - aplinka, kurioje prasidėjo mūsų darbai. E, antras dalykas - tikslas, kurio kukliai siekėme. Ir trečias - sprendimas. Kol kas labai konkrečiai apie jį nekalbėsiu, bet ne, mes, nors nesame labai naivūs ar nesame per daug ambicingi, pasakysiu, kad siekėme tikro kompromiso tarp institucijų. Dėl sprendimo galiu pasakyti, kad tai yra bendro sprendimo dalykas. Aš per savo karjerą nemačiau sudėtingesnio teisės akto, dėl kurio reikia susitarti. Dėl aplinkos. Norėčiau pasakyti, kad E, klausimo sudėtingumas reikalauja šiek tiek ramybės, reikia pasiaiškinti kai kuriuos dalykus ir pabandyti rasti labai konkrečius pasiūlymus. Noriu aš dabar šiek tiek pakalbėti apie tvarkaraštį. Su valstybėmis narėmis jau pirmą kartą darbo vietoje, e, pirmą kartą buvo darbo grupėje pasikeista nuomonės, Žemvalį darbo grupėje. Po vasaros atostogų mes norėtume jau sulaukti konkrečių pasiūlymų kuriuos išbandysime rugsėjį rugsėjo pabaigoje, diskutuodami su valstybėmis narėmis. Norėčiau Jums labai pasakyti vieną svarbę informaciją. Mes visuomet e, sieksime bendrauti su Jumis ne dėl politinio korektiškumo, bet todėl, kad mes žinome, jog nepasieksime sprendimo, nekalbėdami tarpusavyje. Ir mūsų tikslas su Jumis bendrauti. E, Ženvalio darbo grupėje Lenkija jau pristatė pirmąjį dokumentą ir valstybių narių buvo paprašyta e, žengti šiek tiek atgal. Aš galiu, manau, atvirai su jumis kalbėti. Mes turime atsakyti du svarbius klausimus - būtinumo ir proporcingumo testus atlikti ir tada atsakyti į tos klausimus valstybės narės iki šio mėnesio pabaigos galbūt ras tinkamas formuluotės, kurias mes galbūt rašysime į tekstą. Bet mes neketiname žaisti su preambulė, kaip dažnai, kad būna mes, ketiname rasti sprendimą, e, kuris e, galėtų suartinti šalis, kurios labiausiai yra nutolusios diskusijose. Dabar dėl sprendimo. Jeigu dirbsime kartu ir sieksime skaidrumo ir visuomet priminsime savo, kur mes esame, ką kiti sako, mes galbūt ir susitarsime ne tik darbo grupėje, bet ir KETS komitete ir galbūt e, ateisime greitai parlamentą ir jums vėl pristatysime naujausia, naujausius pasiekimus. Pabaigoje pasakysiu keletą žodžių apie kryptį, kurios ėmėmės. Liepos 7 darbo grupė susitiko pirmą kartą ir didžiausia dalis laiko buvo skirta ne kalbėjimui, bet klausimui. Ir e, mes e, siekėme įsiaiškinti, kaip bus apdaromi PNR duomenys, e, kokios yra, kokia praktika. Junktinė karalystė, Švedija, Belgija, Prancūzija pasidalijo savo patirtimi, paskui pakeitėme aplinką į JATA, Europos oro bendrovų asociacija, kelionių operatorių asociacija, regioninių e, oro bendrovio asociacijos atstovai kalbėjo ir išsakė savo kritiką. Ir galiu Jums pasakyti, kad mes, kaip pirmininkaujantis šalis, atsižvelgsime į e, išsakytas pastabas e, bendradarbiaudami su komisija. Toliau 29 straipsnio darbo grupė ECOSOC komiteto pranešėjas rugsėjo pabaigoje yra pažadėjęs atvykti į šią darbo grupę ir e, pasidalyti savo nuomonę. Mes taip pat kalbėsime su oro bendrovėmis, su kitais suinteresuotais asmenimis, nes iš tikrųjų mes turime išspręsti galvosūkį, e, kuris mums yra pateiktas. Bet prieš baigdami darbą mes turime būti tikri, kad visų būsime paprašė pasisakyti. Ir um, jūs žinote, kokia yra tarybos pozicija, žinote, kiek uh, buvo visko išsakyta, dabar neturime galvoti, kad uh, bus atsisakyta šio projekto, bet mes turime siekti, kad jis būtų tobulas ir mes dirbsime šią linkmę. Ačiū. Ačiū labai atvirai išsakėte pirmininkančios valstybės poziciją. Dabar, man atrodo, padiskutuosime. Prašau, nariai, Sipel. Today, Atsiprašau, kad taip e, dažnai kalbu, bet nėra daug narių. Tai dar kartą paklausiu, Pradėti norėčiau nuo esminės, principinės pastabos. Žinau, kad pirmininkaujantį valstybę iš esmės turbūt taip nemanė, tačiau turiu pasakyti iš principo, kad direktyva turi būti priimta dėl to, kad buvo bandoma tą padaryti keletą kartų ir tai nepavyko, tačiau tai yra prastas argumentas. Mums reikia pažiūrėti, kokia ta direktyva, kokia jos kokybė ir pažiūrė, galiausiai nuspręsti, ar mums jos apskritai reikia, ar galbūt reikėtų pakeisti požiūrį ir esminės sąlygas. Jeigu tos sąlygos taip skiriasi, mums reikia daugiau laiko diskusijoms. Dėl to aš, kaip ir ponas Kirko pasakė, mums reikia pakankamai laiko, ramybės, kad apsvarstytume ramiai visus tuos ginčytinus dalykus. Ir jeigu tokia direktyva sukurs papildomą vertę, kovojant su nusikalstamumu, organizuotų nusikalstamumu, tuomet kyla dar ir klausimas įgyvendinamumo, taip pat e, kompetitingų institucijų, kasgi konkrečiai turės teisę gauti tokią informaciją ir ją administruoti, kaip mes ar visą tai paliksime atskirų valstybių narių valiai, ar tai darysime bendrai, kaip atrodys duomenų apsaugos dalykai. Ir e, tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į tai, kaip buvo e, sudėtinga diskutuoti dėl tarptautinio susitarimų, dėl Mm, duomenų, dėl keleivių duomenų. Tad e, mūsų reikalavimai, kuriuos mes teikiame e, trečiųjų šalių atstovams, trečiosiams šalims, turi būti tikrai pagristi. Taip pat e, ne tik terorizmo, bet ir organizuoto nusikalstamumo apibrieščių nustatymas turi būti vykdomas labai atsargiai, kadangi tokios, tokių neturėtume leisti e, naudotis tais duomenimis, e, pavyzdžiui, ir už pačius menkiausius nusikaltimus ar nusižengimus. Dėkui, ponė Intvel. Yes, thank you, chair. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašysiu, nes teks man išeiti po pasisakymų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atvirą darbo metodą. Tai yra geriausias sėkmės garantas ir konsensuso garantas. Manau, kad turime labai pragmatiškai vertinti situaciją. Reikalinga, kad būtų galima tinkamai atlikti užduotis. Turime būti labai tikslus. Ir koks tai bebūtų sprendimas, jis turi būti pagrystas įrodymais. Kol kas jų trūko. Ir žinau, kad Lenkija pritarė tam, bet vis dar laukiame informacijos iš pranešėjo jo pristatymo Mančesteryje. Ir taip pat turime parodyti, kad reikalingas ir būtinas toks platus duomenų rinkimas ir analizė. Ta turime pademonstruoti. Tai nėra politinis reikalavimas, tai yra teisinis reikalavimas. Ir aišku, yra pilkųjų zonų, kur sudėtinga pademonstruoti, įrodyti būtinybę, bet aš manau, reikia padirbėti daugiau nei kad esame likščioliai padarę. Taip pat turime parodyti, kad būtina ES įdėkti PNR schemą, nes komisijos pateiktas tuo metu argumentas buvo štai koks, jeigu to nedarysime ES mastu, bus 27 skirtingų sistemų dėlionė, bet norėčiau priminti, kad kol kas yra tik viena Brit Britanijoje taikoma visapusiška PNR sistema, yra valstybių narių, kurios kažką daro, įskaitant ir mano, kurios oficialiai nerenka tokių duomenų įrašų, bet tą darys labai neiškaus teisinio pagrind, pa, pa, labai neiškių teisinių pagrindų remdamosis. Sutinku su ponė Sipel, kad reikia aiškiai apibriežti taikymo sritį. Ir dar vienas elementas, pirmininkė, labai svarbus. Tai yra ilgalaikis duomenų saugojimas, visų duomenų. Nes iš principo mes kūrėme, ne vien tik tai naudojame duomenis tam, kad juos tikrintumėme, kai žmonės kerta sieną. Tai mažiausiai problematiškas rytis. Problematiškiausia yra tai, kad mes saugome duomenis, masiškai duomenis apie nekaltus asmenis, apie nusikaltimus, apie kuriuos dar nežinome, kurie dar nebuvo netgi padaryti. O po to leidžiame atitinkamoms žinyboms be jokio teismo orderio naudotis tais duomenimis. Jeigu kažkas nori daryti kratą mano namuose, reikalingas teismo orderis, negali taip savo įeiti ir kratyti mano namų. Taigi negalima be orderio krapštytis duomenyse kratyti duomenų. Taigi mes kūrėme tokias milžiniškas duomenų bazės, bankų duomenų bazės, telekomunikacijų duomenų bazės ir tai yra gausybė duomenų apie milijonus piliečių, kurie niekada nieko nepadarė ir tikėtina, kad nieko ir nepadarys blogo. Ačiū. Albrecht. Ja, dank, äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad tikrai labai svarbu pakankamai anksti analizuoti šį pasiūlymą ir dėl to labai dėkoju panui Kirkopui už tai, kad turime galimybę ir dabar jau apie tai diskutuoti ir po to remtis ir jo pateiktų pranešimu. Tai yra labai svarbu. Ir Visi mes sutarėme dėl to, kad terorizmas ir sunkus organizuotas nusikalstamumas yra reiškiniai, su kuriais būtina kovoti. Ir tai nėra vien tik tai policijos ir teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų reikalas. Reikia sudaryti joms sąlygas gauti reikiamą informaciją e, apie įtariamuosius tai, apie ką mes čia kalbame, yra priemonė, kuri yra panaudojama anksčiau, ankstesnėme etape. Tai yra, kai dar net nėra jokių konkrečių įtarimų ir nėra pradėtas tyrimas. Aš manau, kad svarbu tai pabrėžti ir mes jau girdėjome su tuo susijusią kritiką čia ką tik. Tai, ką aš iki šiol girdėjau, leidžia man pasakyti, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra neproporcingas ir dėl to, mano manimu, visiškai nepriimtinas. Manau, kad galime tą aiškiai pasakyti. Mes galime su šiuo tekstu dirbti, tačiau tai nėra pakankamas pagrindas tolesniems veiksmams penkių metų laikotarpiui e, saugojami duomenys apie visus ES piliečius yra visiškai neproporcinga priemonė. Ir jau dabar praktikuojamas e, tokių duomenų e, rinkimas yra naudojamas labai skirtingiems tikslams. Ir nėra, vis, nėra aišku, ar mes sutarėme dėl to, E, kad šie duomenys yra naudojami tik tai kovai su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Kad, tai, kad taip nėra, mes matome e, veiksmuose, kurie yra, e, kurie yra susijęs su dėrybomis dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis. Ir reiktų užduoti klausimą, kodėl, pavyzdžiui, E, negalim atlikti su terorizmu susijusios analizės ana, anonimiškai ir konkrečia, remtis konkrečiais policijos pareigūnų darbais, tai yra tais darbais, kurie atliekami vietoje, kadangi būtent su tokia problema susidurėme. Susidurėme su prioritetui problema yra taupoma ir taikant klasikinius e, tyrimo metodus, finansuojant policijos pareigūnų darbą ir dėl to norima pasinaudoti tokią priemonę, kuri yra labai e, abejotina. Taip pat reikia iškelti klausimą dėl E, tokios priemonės suderinamumo su e, e, konstitucinėmis nuostatomis, kiek tokios, tokia sistema yra legali atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių konstitucijų, konstitucijų nuostatas. Ir aišku, teisininkai gali ginčytis be galo, be krašto apie tai, tačiau aiškiai iš, išreikšta kritika buvo, buvo išreikšta iš įvairiausių teisinių tarnybų, iš įvairių teisininkų ir mes negalime į tai numoti ranką. Ir jeigu komisija tą iš dalies daro, su tuo mes neturėtume sutikti ir turime analizuoti ir šį klausimą. Turime konstitucinės nuostatas, konstitucinės teisės nuostatas ir reikia atsakyti į šį klausimą, kiek yra pateisinama ir legali tokia sistema. Jo labiau, kad mūsų piliečiai nevertina šios sistemos kaip tikrai teisėtos. Kurgi, e, ar, ar tokios stebėsenos, tokie stebėsenos mechanizmai, kontrolės mechanizmai yra tikrai teisėti konstitucinės teisės prasme? Ja, vielen Dank. Pone Ernst. Dėkoju. Jau nuo pat pradžių jau aš reiškiau labai didelės abejonės dėl susitarimo, e, dėl PNR prasmės juk taip mums ir nebuvo įrodyta, jog tokia sistema yra tikrai būtinai reikalinga ir pati komisija savo pasiūlyme e, nepateikia labai tikrai gerų, e, įtikinančių argumentų. Dar neišsiaiškinome tos sistemos naudos klausimo ir tai yra labai problematiška. Ir mes tokią kritiką reiškėme, e, e, tokią kritiką reiškėme ne tik mes, bet ir, pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūros atstovai. E, jie taip pat klausė, kokia yra tokios sistemos nauda ir taip pat pabrėžė, kad e, gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės taikant šią sistemą. Turiu pasakyti, kad mes turime labai konkrečiai diskutuoti, pavyzdžiui, apie e, baudžiamųjų veikų sąrašą. Štai pažvelkime Europos e, e, baudžiamojo orderio, arešto orderio mm, mm, pamatinį sprendimą, antras straipsnis, antroji pastraipa, ten yra išvardintos labai konkrečios veikos, konkretus nusikaltimai. Ir šiuo atveju taip pat turėtų galioti tokia nuostata. Jeigu jau mes norime įrengti, įkurti tokią sistemą, tuomet, aišku, tai yra visiškai kritikuotina, tačiau reikėtų, e, pavyzdžiui, uždrausti naudoti duomenys tam tikrų žmonių, tam tikrų asmenų kategorijų. Priešingų atveju susidursime su diskriminacijos problema. Uh, Ir dažnai duo, renkant duomenis trūksta e, do, informacijos apie, apie amžių ar apie lytį. Ar, pavyzdžiui, ištikrinsime duomenų, keitimasi duomenimis tarp valstybių narių, kaipgi bus su ta informacija, kuri leis įtarti, jog gali, e, gali iškilti tam tikrai diskriminacijos atvejai kodėl apskritai turėtų būti tie duomenys e, perdavinėjami, kodėl turi būti, e, e, turėtų egzistuoti tokia PNR centrinė tarnyba, kuri galėtų pateikti tokio pobūdžio duomenys, diskriminuojančius duomenys, kodėl taip yra numatyta ir kaip konkrečiai visą tai turi vykti, man yra didelė paslaptis. Labai daug buvo pasakyta ir apie duomenų e, saugojimą penkerius metus, tai to visiškai neįmanoma suprasti. Ir paskutinis punktas būtų 11 straipsnis. Asmenių duomenų apsauga. Ir e, e, daroma nuoroda į 2008 metų pagrindų sprendimą ir panašiai. Mums reikia matyti, kogi mes susilauksime, jeigu bus priimtas toks dokumentas. O kas įvyks, tai bus priimta nauja duomenų apsaugos direktyva. Ir aš norėčiau į tokią direktyvą turėti galimybę daryti nuorodas ir ją remtis. Aš nenoriu, kad mes čia sukurtume kažkokį pusėtiną produktą, kuriuo paskui būsime nepatenkinti. Taigi noriu dar kartą pabrėžti, kad mums reikia eiti pažingsniui, labai nuosekliai diskut, apsvarstyti visus konkrečius klausimus, kad neprasidėtų, e, ne, nepradėtume to, kas galiausiai paaiškės e, kaip visiškai neprodukt, ne, neproduktyvus dalykas ir ne, nebūt, neprasmingas. Ačiū. Sara Latvet. Pirmininkė, Man pasiūlymas kelia nemažą susirūpinimą duomenų mastai, ypač tas faktas, kad e, galvojama apie tai, ką komisija vadina nežinomais įtariamaisiais, aš su tuo terminu visiškai nepritariu, nes įtariamiai yra tada, kai turi pagrindą kažką įtarti ir dabar tarsi galvojame apie tam tikrus pro, profilius. E, tai ne tik susijęs su jautriais duomenimis, bet pavyzdžiui kelionių profiliai, e, kurie gali būti panaudojami, galvojot, kad galbūt žmogus įvykdė nusikaltimą. Kaip sakė ponė Intvelt, aš nemanau, kad tai yra viskas naudinga. Kartais taip, pavyzdžiui, kovojant su narkotikų kontrabanda, prekyba žmonėmis, šiaip kontrabanda. Tai yra, atrodo, pagrindinės panaudos sritys. Bet kaina yra labai didelė tų duomenų. Pasižiūrėkime, koks yra mastas išlaikomų duomenų e, apie žmonės, kurie e, nekalti arba nėra kalti, kol neįrodyta, kad jie yra kalti. Arba bent jau kol, kol, kol nėra įtariamieji. Ir tai kelia labai rimtų problemų. E, gaminame, pateikime pasiūlymus dėl duomenų kaupimo, dalymosi, saugojimo. E, Aš kalbu apie savo šalį pirmiausia. Reikia galvoti apie aukščiausius duomenų apsaugos standartus ir kultūrą čia srityje, bet to nėra, nes e, žinote, koks yra skandalas apie telefoninių pokalbių pasiklausimą Junktinė karalystė, taip pat apie asmeninių duomenų e, ieškojimą žurnalistai įtariami tą darę. Junktinė karalystė yra numatytos gana nemažos bausmės už duomenų apsaugos įstatymo pažeidimą arba duomenų apsaugos direktyvos pažeidimą. Ir tai net baido. Ir dar e, dabar matome, kad policija gali būti iš savo duomenų bazių suteikusi duomenų už pinigus. Tai būtų baisus skandalas, bet aš bijau, kad tai, ta padėtis mano šalyje nėra išskirtinė. Ir tai e, labai gerai iliustruoja e, kultūrą, kuri yra susijusi su duomenų apsauga. Ir kas bus su duomenėmis, kurie pateks į šalis, kurios ne, neužtikrins tinkamos apsaugos. Ir taip, e, sakoma, kad tie duomenys bus naudingi kovojant su e, prekeiviais narkotikais, prekeiviais žmonėmis, bet ar viskas bus proporcinga? Tikrai kaina ar išbandymas labai yra aukšti. Ir taip pat sunku yra dabar pamatyti, nežiūrint įvairių teiginių, kad uh, PNR duomenys tikrai padėjo sulaikyti kažkokius įtariamus teroristus ar panašiai, bet gal aš neten ieškojau tos informacijos, kuri rodytų, kad tie duomenys yra naudingi. Ir aš iš tikrųjų norėčiau dar pagalvoti apie tai, ar bus e, praktiniai saugikliai įvesti duomenų apsaugai direktyvoje tai yra įrašyta, bet labai aptakiai apie tai, kad reikia numatyti bausmes, sankcijas, pažeidus duomenų apsaugos principus, bet e, nežinau apie, kaip apie praktinius dalykus. Ar galbūt galima kažkokias konkretesnės priemonės pasiūlyti. ir e, šioks toks komplimentas mano šaliai, kad ir nenoromis. Ji bent jau viduje yra prieimusi tam tikrus teisės aktus dėl e, PNR kaupimo ir dėl profiliavimo. E, Pone Intvelt minėjo situaciją Niderlanduose kur teisinė bazė yra silpna, bent jau mes, Junktinė karalystė, esame lyderiai. Ir tik tai neaišku, ar viską galima padaryti tiesiai ir aiškiai. Ponas Triento Filidis. Visiškai, prit, visiškai pritariu tam, ką pasakė ponė Ernst ir Latford. Pranešėjas sakė, uh, jisai savo pranešime vertins komisijos pasiūlymą pirmiausia, taigi apie jį reikėtų kalbėti. Norėčiau dar pasiteirauti, ar yra kitos sritis, kuriuose naudojami keliaivių apsaugos duomenys. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti žmogaus teisės, asmens teisės. Todėl sveikinu pranešėjo atsargų požiūrį Ir su juo ir kitais šešėlinės panešėjais toliau svarstysime uh, jo pranešimą, kad galėtume pasiekti pageidautinų rezultatų. Aš žinau, kad dabar ponas Nunės de Almeida nori pasisakyti prieš pranešėją. Aš galiu kalbėti ir pasilikti dar čia daugybę valandų, bet uh, to nedarysiu, tik tai porą komentarų reaguojant į tai, kas buvo pasakyta. Pone Sipil e, sakė, kad tikrai buvo bandymų daug priimti šią direktyvą ir atrodo visą laiką susidurėma su problemomis. Tai, kas atsitiko, yra tai, kad reikėjo pagal trečiąjį ramstį pateikti pagrindų sprendimą, diskusijos vyko gana sklandžiai pagrindų sprendimą paskui reikėjo atsimti, kadangi nebeliko trečiojo ramščio, reikėjo pateikti pasiūlymą pagal naują institucinę struktūrą. Būtent dėl to atsirado tam tikrų neiškumų ir painiavos. Šiais metais vasarį pateiktas naujas pasiūlymas, dabar jis yra svarstomas, nieko labai lėto nevyksta, viskas vyksta daug maž normaliai įskyrus e, tą faktą, kad e, įsigaliojo nauja sutartis. Ir tai yra nekontroliuojamas mums dalykas, mes netgi sveikiname tą naująją sutartį. Jūs e, minėjote labai daug klausimų, kurie aiškiai apibriežti direktyvoje, kėlėte klausimą, kas galės naudotis, rinkti, apdoroti duomenis. Aš e, galiu pasakyti, kad direktyva pati pateikė jums e, atsakymus ir e, apribojimas ar galimybės naudoti negali būti siemas su e, smulkiais nusikaltimais, tik kalbama apie rimtus nusikaltimus, pavyzdžiui, numatyta, kad minimali bausmė e, yra treji metai kalėjimo dėl tokių nusikaltimų. Naudojami tie duomenys. Jūs sakėte, kad smulkus nusikaltimai paklius į taikymo sritį, bet galiu Jūs patikinti, kad kalbama tik tai apie rimtus nusikaltimus. E, dėl to, ką sakė ponė Inetveld. Norėčiau vieną bendrą pastebėjimą padaryti. Direktyva numato, kad e, teisės saugos institucijos galės atlikti tam tikras e, žvalgybinės operacijas, naudodamosi duomenimis ir e, būtent tokiu būdu ieškos duomenų apie įtariamųjų elgesį. Tačiau direktyva automatiškai nenumato susijimo tarp uh, išvadų ir prievartos priemonių. Reikia, kad uh, būtų atlikta analizė siejant duomenis. Ir, tokiu, ir tik tai tada būtų imtasi operacinių veiksmų. Reikia, kad žmogaus smegenys įsijungtų filtruojant duomenis. Ir paskui, kad tik po to būtų taikomos išvados praktinėje realybėje. Dar vienas dalykas, ko pasigėdau. Su jumis komisija yra e, rengusi diskusijas tiems, kas įdomu. Ir toliau diskutuosime su jumis apie e, duomenis, kurie ro, apie tai, kad duomenis labai dažnai e, yra esminės svarbos e, baudžiamuosiuose bylose ir jų dėka žmonės buvo nuteisti. Niekas negali ginčytis, kad PNR buvo esminis elementas nuteisiant nusikaltelius, kai buvo priežasčių tą daryti. Ko negali išspręsti ši direktyva ir niekas negali spręsti ir kas yra tik politinio sprendimo dalykas, būtent kiek tokių atvejų ar bylų E, jūsų nuomonė reikia, kad būtų galima pateisinti šios sistemos e, egzistavimą. Europos e, duomenų apsaugos pareigūnas ponas Hastingsas dalyvavo klausime dėl duomenų saugimo, saugojimo ir jis tada pasakęs, kad tai yra politinio sprendimo dalykas. Bet iš turimų uh, E, žinių galiu tvirtai Jums pasakyti, kad PNR yra būtinos svarbos įrodant nusikalstamą veiką. Ir komisijai būtų neatsakinga ignoruoti tokią informaciją, kurią pateikia valstybinių narių teisės saugos institucijos. Ir nepateikti tokio pasiūlymo mes paprasčiausiai negalime. Albrecht sakė, kad svarbu užtikrinti anonimiškumą. Noriu patikinti Jūs, kad pagal direktyvą duomenys po mėnesio jau padaromi anonimiškais. Tiksliau nebus siemi su asmenimis. Ernst kalbėjo apie tai, kad domenų apsaugos direktyva neturėtų būti patvirtinta anksčiau už šią direktyvą. Man atrodo, kad šiek tiek nesusišnekama čia. Reikia bendrų, brendo teisės akto dėl duomenų apsaugos, egzistuoja bendrėjai principai numatyti hartijoje, konstitucijose. Taip pat reikia bendro teisės akto, kurie išdėstų bendruosius duomenų apsaugos principus, o paskui kiekviena sistema kuri naudojasi ir keičiasi asmens duomenimis, turi turėti konkrečias taisyklės. Ir aišku, turi būti labai rimti saugikliai, mes šiame pasiūlyme apie tai ir kalbame. Mes manome, kad reikia sukurti priemonėje duomenų apsaugos sistemą visiškai nepriklausomai nuo duomenų apsaugos taisyklių bendruosiuose dokumentuose dėl duomenų apsaugos. Taigi nežinau, kodėl reikėtų pirmiausia laukti duomenų apsaugos direktyvos, o tik po to e, teikti šį pasiūlymą. dėl to, ką sakė Sara Latford, dėl nežinomų įtariamųjų. Ši direktyva ne paverčia žmonių nusikaltėliais. Nusikaltimą juos padaro nusikaltėliais. O ši direktyva paprasčiausiai palengvina teisės saugos institucijų gyvenimą kadangi galima nustatyti konkrečiai tik nusikalstamos veikos atvejus. Ir tai nesukūrė daugiau įtariamųjų ar nusikaltėlių, tik tai leidžia rasti tuos, kurių kitaip nerastume. Man atrodo, kad visi sutiksime su tuo, kad e, nusikaltimus įvykdę asmenys turėtų būti patraukti atsakomybę ant baudžiamon ir atsakyti už savo elgesį. dėl e, nuasmeninimo po vieno mėnesio, po vieno e, mėnesio, jeigu e, žmogaus tapatybės nebegalima nustatyti, tai nėra pernelyg toli žengianti priemonė, tai yra pakankama priemonė. Prokurorai, teisėjai galės turėti dar informaciją esant konkretiems E, nusikaltimams tirti ar įtarimams, tačiau e, kažkokioms e, tendencijų analizėms ar panašiems dalykams tie duomenys nebus naudojami asmeniniai. Ačiū ir atsiprašau, kalbėjau per ilgai. Ačiū, kad paaiškinote turinį ir pobūdį šios direktyvos. Dabar pranešėjas ponas Kirkopas dar apibendrins pirmą, pirmų A diskusijų, diskusijų išvadas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai šiandien pasakysiu, detaliai nieko neaptarsiu. Ypatingai kalbėsiu apie komisijos pastabas, nes jos yra labai svarbios. Sutinku su kolega daugeliu atžvilgių. Tačiau komisijos pasiūlymai, kaip sakiau, ir vėl akcentuoju, yra proceso pradžia, o ne pabaiga. Taigi, suprantu, ką jis teigia. Ir mano pranešime, aš tikiuosi, bus savita charakteristika, kurią aptarsime su komisija ir šiame komitete. Norėčiau taip pat pasakyti štai ką dėl tarybos pastabų. Žinoma, galiausiai labai esame suinteresuoti tuo, kad būtų pasitelkti tretieji asmenys, suinteresuoti asmenys. Dar ne visi jie yra identifikuoti, tokių matyt atsiras dar daugiau. Aišku, jie turi labai atidžiai apsvarstyti tai, ką sakys, tai, tai, ką pasakys, bet galiausiai rezultatas bus vienas bendras tekstas, o ne skirtingi tekstai apmaudu, kad Sofintveld turėjo išeiti, bet vis tiek, man atrodo, mes tarpusavėje suprantame vienas kitą ir esame diskutavę daug panašios, panašiais klausimais. Aišku, tos problemos dėl duomenų yra svarbios. Kas saugos, kur, kokius duomenys, kaip ilgai, taip pat kokie tai bus duomenys duomenų bazių panaudojimas, tikslinis duomenų bazių panaudojimas turi būti aiškios apibrieštys ir į tai reiks tinkamu metu atsižvelgti. Ponas Albrecht ir ponia Enst išsakė pastabų ir dauguma frakcijų pasakė išskyrus vieną, bet jų išlygas aš irgi suprantu. Gal bus įmanoma bus patenkinti pona pono Albrecht ir ponios Enst nuomonės. Negaliu to pažadėti, viskas priklausys nuo to, ko jie norės. Bet pono Albrechtui norėčiau pasakyti, kad teisininkų išvados irgi yra labai reikšmingos. Bet tai yra išvados, nuomonės, kaip teigiau anksčiau. Pone Ernst nepatinka iš vis PNR susitarimai. Nežinau, ar galėsiu ją įtikinti, kad ši bus, šis bus e, sveikintinas ir apskritai kalbant apie tokių duomenų įrašų naudingumą, negalime teikti, kad tokie duomenys nepadėjo sugauti nusikaltelių ir teroristų. Tokių pavyzdžių tikrai turime. Ir tie, kurie priemė mano kvietimą atvykti į Mančesterį, gavo tokios informacijos, tokių įrodymų. Ir tikiuosi, kad šiame procese surasime ir daugiau tokių pavyzdžių ir patenkinsime ponios Ernst žingeidumą. Aišku, žmogaus teisės irgi yra labai svarbios. Ne tik tų žmonių, kurie nekaltai kažką įtraukiami, bet ir teisės tų žmonių, kurie gali mirti dėl teroristų išpolių. Jų teisės irgi man, pavyzdžiui, labai rūpi. Vėlgi, nusikaltimų pobūdis, kurių atveju turėtų būti taikomi Tai čia ne mano kalbė, sako kalbėti. Tikrai tuomet aš ramus. Bet turime labai aiškiai apibūdinti tokių nusikaltimų pobūdį. Trejų metų įkalinimas, man atrodo, labai yra neiški savoka. Aš norėčiau aiškesnių, griežtesnių apibriešių bandant įrodyti, kad tikrai kalba eina apie rimtus nusikaltimus ir terorizmo aktus di diskriminacija, tiesioginė, netiesioginė, profiliavimas, Raninė Latvarta apie tai kalbėjo. Visi tie dalykai, mano manimu, yra labai svarbus, turėsime pasverti visus argumentus, nes netiesioginė diskriminacija yra labai plati sritis, diskriminacija gali būti tiesioginė arba tokia, kuri atneša padarinių, apie kuriuos negalėjome iš anksto numatyti, kur negalėjome numatyti. Uh, ponios Latvort pastabos, kad tai nėra pagrindas, kuris atitinka tikslą. Bet mes turėsime įparodyti, kad tas pagrindas, kurį mes esame numatę, tai būtų pagrindas PNR susitarimams su pakankamai saugikliais žmonėms apsaugoti, tiem žmonėms, kurių apsaugai tas susitarimas yra numatytas. Ačiū, ponė Kirkop. Neblogos diskusijos. Visai neblogos. Pirmai A pakopai. Pirmos B dar nepasiekėme, bet jau beveik. Taigi judame į priekį iš karto vasaros pertraukos. Elgsimės štai kaip. Libe komiteto darbo plane yra numatytas darbų grafikas, taigi siūlau laikytis darbo atvarkės ir pereiti prie 20 darbo atvarkės punkto. Tai yra tikrinimo, kaip taikoma Šengeno akį vertinimo mechanizmo sukūrimas. Taigi, Jeigu norintys išeiti tą padarys tyliai, mes galėsime toliau tęsti darbą. Okay, Mrs. Tin. Okay. So as I say, Taigi, kaip jau sakiau, tęsime darbą. Nuomonę pristatys teisininkai. Išklausysime teisininkų nuomonės dėl teisinio komisijos pasiūlymo pagrindo, dėl šiandien akivertinimo mechanizmo. Žinome, kad pranešėjas ponas Koelio yra ir jis pristatė savo pranešimo projektą gegužės antrą dieną. Libė komitetas suringė diskusijas dėl pakeitimų Birželio 16-ąją. Pirmininkaujančios valstybės atstovas informavo, kad taryba sustabdė darbą dėl pasiūlymo esmės ir teisininkų nuomonės pagrindų. Dabar ketinama pakeisti teisinį pagrindą ir pritaikyti sutarties 70 straipsnį komisijos pasirinktas teisinis pagrindas yra 77 straipsnio antros dalies E pastraipa. Ten yra numatyta bendro sprendimo prieimimo procedūra, o 70 straipsnėje nėra numatytas parlamento įtraukimas į teisėkros procedūrą. Po pranešėjo prašymo aš paprašiau, kaip komiteto pirmininkas, parlamento teisininkų parengti išvadas apie tai, ar teisinės pagrindas toks yra tinkamas. Taip pat paprašiau teisininkų panalizuoti, kiek pasiūlymo apriepti būtų galima išplėsti, įtraukiant kovą su korupcija organizuotų nusikalstamumu, ko prašė, ko, ko yra paprašyta keliuose pakeitimuose. Taigi išklausysime teisininkų nuomonės. Nuomonė yra parengta teisės tarnybos. Po to išklausysime komisijos atstovų ir taip pat pirmininkančios valstybės atstovų. Po to, aišku, kai išklausysime pranešėjo, pono Koelio ir kitų komiteto narių. Taigi, Pone Din yra teisininkų atstovė, ji pristatys teisininkų išvadas, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti teisininkų nuomonę dėl komisijos pasiūlymo dėl reglamento numatyti šiandieną įvertinimo mechanizmą. Jūs savo laiške pateikėte keturis klausimus. Pirmiausia, dėl teisingo teisinio pagrindo. Antra, dėl to, kokios bus pasiekmes naudojant 70 straipsnį, kaip 70. Trečias, dėl galimybės suderinti 77 ir 70 straipsnius. Ir ketvirta, praplėsti pasiūlymo aprepti. Dėl komisijos pasiūlyto teisinio pagrindo 77.2e e. numatomos e, priemonės dėl kurios, e, kurių galima imtis, kai nėra vidaus sienų. Kaip žinia, ES e, asmenų judėjimo teisėje sienų kontrolės panaikinimas yra paskutinis tikslas. 77.2e straipsnis nėra pakankamas teisinis pagrindas. Šengenos sritis yra susijusi su laisvo asmenų judėjimu ir jį užtikrinama panaikinus sienų kontrolę, vidinių sienų kontrolę, o e, panaikinus vidaus kontrolę reikia sustiprinti išorės sienų kontrolę. Tai yra dvi medalio pusės. Taip pat reikia taisyklių bendrų dėl vizų pas, patikros prie uh, išorės sienų, o 77 straipsnio pirma dalis kalba apie tai, koks yra uh, tikslas e, besienės sistemos ir taip pat numatytas pagrindas, e, kokiu reikia priemonių. Mes manome, kad e, teisingas teisinis pagrindas būtų 77 straipsnio antros dalies E punktas. Taip pat mes manome, kad reikėtų į teisinį pagrindą įtraukti 74 straipsnį kuris kalba apie valstybių narių prievalę bendradarbiauti su komisija. Be 74, 74 straipsnis jo įrašymas nepakenktų įprasniai teisėjų kuros procedūrai. Dėl pirmo klausimo teisingas teisės pagrindas yra 77 straipsnis antra dalis ir 74 straipsnis. Antras klausimas kokios bus pasiekmes, jeigu 70 straipsnis bus teisinis pagrindas, papildomai prie to fakto, kad parlamento vaidmuo pasikeis. Pagal 7 straipsnį parlamentas tik tai bus informuojamas. 70 straipsnėje numatyta, kad taryba gali numatyti priemonės, pagal kurias e, valstybė narė ir komisija gali atlikti vertinimą, kaip įgyvendinamos ES politikos kryptys. E, kitaip tariant, e, straipsnis savo, kad valstybės narės e, atsakingos už savo pačių priemonių įgyvendinimą kad valstybės narės atsakingos už valstybių narių priemonių vertinimą atliekamas tarpusavio vertinimas. Mūsų nuomonė 70 straipsnis negali būti naudojamas kaip pagrindas, kuriant vertinimo mechanizmą, o komisija šiaip jau yra atsakinga už mechanizmo įgyvendinimą. Komisija yra atsakinga už e, priežiūrą, kaip valstybės narės įgyvendina priemonės. Toliau Jeigu būtų numatomos prievolės valstybėms narėms ar sankcijos, tada būtų naudojamas 70 straipsnis. Trečias klausimas, ar galima suderinti 77 ir 70 straipsnį. Mūsų nuomonė, ne. 70 pagrindas negalėtų būti, straipsnis negalėtų būti teisiniu pagrindu pagal komisijos pasiūlymą, nes komisija dabar yra atsakinga už vertinimo mechanizmo gyvendinimą. Ketvirtas klausimas. Ar dabartinio teisėkuros pasiūlymo apriepties negalima praplėsti, įtraukiant e, vertinimą e, dėl priemonių skirtų kovai su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija? Pirmiausia, tai nėra Šengeno aki tikslai, šie du elementai, bet to vertinimo mechanizmo tikslas yra įvertinti tai, kaip aki yra gyvendinama, o ne numatyti naujas prievalės. Tačiau Jeigu valstybė narė nekovoja su korupcija ar organizuotų nusikalstamumu Šengeno aki e, srityje, tai reiškia, kad nepakankamai gerai Šengeno aki yra taikoma ir tai gali pakenkti Šengeno aki taikymui ir tai gali būti įtraukta į vertinimą. Ačiū. Dėkuoju Jums. O dabar išklausysime pranešėją poną Koelio. So much, First, let... Labai ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti teisiniai tarnybai už tai, kad taip greitai sureagavo į mūsų prašymą, kurį pateikėme per praeitą posėdį, kaip kad minėjo pirmininkas. Norėčiau dabar tris dalykus aptarti - teisinį pagrindą, korupciją, taip pat Jungtinės karalystės ir Airijos klausimą. Norėčiau padėkoti teisiniai tarnybai už išvadas. Man labai džiugu e, matant, kad teisinė tarnyba e, remia mano pranešimo ir komiteto narių daugumos požiūrį ir kryptį. Noriu pakartoti kai ką iš to, ką pasakė Teisės tarnybos atstovė. 70 straipsnis negali būti naudojamas kaip pagrindas, e, numatant gyventinimo galės komisijai. Nei vienas e, teisės aktas patvirtintas pagal 70 straipsnį. Tai reiškia, kad tai nėra teisėkuros aktai jie negali būti įtakoti dabartinės Šengeno aki ar numatyti prievalių valstybėms narėms, arba numatyti sankcijų. Taigi, koks nors sprendimas priimamas pagal 70 straipsnį bus tik tai e, atspindys dabartinio Šengeno vertinimo mechanizmo. Kokie, kokie yra esmė? E, taryba vadovo taryba per paskutinį posėdį prieėmė sprendimus. Pripažįstama, kad yra e, spragų dabartinėje Šengeno aki, taip pat, kad dabartinė teisės aktai yra nepakankamai gerai įgyvendinami. Taip pat Europos taryba pastebėjo, kad e, Šengeno vertinimo sistema sistemos e, sustiprinimas yra svarbus, nes tai turi tapti pagrindinė priemonė, vertinant, kaip taikoma šiandieno akį ir reikia užtikrinti deramą institucinę pusiausvyrą Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, Europos taryba ne žiūri į šią problemą ne tik tai kaip į būtinybę įvertinti dabartinę Šengeno akį, bet taip pat prašoma pakeisti Šengeno teisinės priemonės dėl vertinimo. Tokiu būdu 70, 70 straipsnis negali būti pagrindas. Per ankstesnį posėdį sakiau, kad taryboje kai kurios valstybės narės prašo pakeisti teisinį pagrindą ir tai yra politinis priešiškas veiksmas nukreiptas prieš parlamentą. Tai buvo neteisingas žingsnis Mes prašome, kad institucijos lojaliai ir geriau bendradarbiautų tarpusavėje, bet dabar supratome, kad tai buvo ne tik neteisingas e, politinis žingsnis, bet ir beprasmis, kadangi toks teisinis pagrindas netinkamas. Politinis tikslas e, pagal tą straipsnį, kurį nubrėžė Europos taryba, negali būti pasiektas. Norėčiau padėkoti teisės tarnybai už išvadą. Man yra aišku, kad negalime įgyventinti pokyčių, kurius siekėme su 70 straipsniu. 77 straipsnis su 74 straipsniu. Tai yra teisės tarnybos rekomendacija ir tai turėtų būti teisinis pagrindas. Ir turėtume žengti šią kryptimį. Antras dalykas - korupcija. Teisės e, tarnybos nuomonė atspindi mano nuomonę išreikštą per pasku, praeitą posėdį. Mes negalime e, keisti Šengeno akį per šį pasiūlymą. Kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija nėra tarp Šengeno akį tikslų. Vertinimo mechanizmo tikslas yra įvertinti, kaip yra gyventinama Šengeno akį, o ne numatyti naujus kriterijus. Tačiau kadangi šiandieno aki tikslai apima pagerintą policijos teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, mes galėtume į mechanizmą įtraukti įvertinimą, siekiant patikrinti, ar pagrindinės problemos susijusios su valstybių narių nesugebėjimu kovoti su korupcija ir organizuotais nusikaltimais, uh, nekenkia tiesiai dabartinės Šengeno aki taikymui. Taigi esu pasirengęs pateikti kompromisinį pasiūlymą. Paskutinis pastebėjimas pirmininkė dėl Jungtinės karalystės ir Airijos. Esu pateikęs pakeitimų su kolegomis tam, kad būtų galima e, spręsti Jungtinės karalystės ir Airijos uh, klausimą pagal trečio ramščio dalyvavimo principą. Šios e, šalis ir toliau būtų vertindamos pagal e, SIS ir duomenų apsaugos nuostatos, nuostatų kriterijus. E, mūsų teisės tarnyba savo išvadose sako, kad būtų geriau, jeigu būtų numatyta atski, atskiras dokumentas, atskira priemonė. Uh, Ir norėčiau paklausyti dabar teisės tarnybos, ar a, jos nuomonė tarybos siūlymas dėl Junktinės karalystės ir Airijos dėl informacijos technologijų agentūros steigimo bus susijęs su dabartiniu pasiūlymu. Ar galima įderinti? Clear. Ačiū, viskas aišku. Dabar vyks diskusijos, matau, kad yra norinčių pasakyti, bet pirmiausia, gal išklausysime komisijos atstovės, ponios Moshamer. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti teisininkams parlamento už nuomonę. Deja, ją gavome labai neseniai. Tai aš tik pakomentuosiu pagrindinę dalį. Norėčiau padėkoti už paramą 77 straipsniui kaip teisiniam pagrindui, tokia yra ir komisijos nuomonė. Dėl 74 straipsnio pridėjimo mes, aišku, dar panalizuosime detaliau situaciją. Komisijos ketinimas buvo pagerinti dabartinį mechanizmą. Visi su, sutinkame, kad dabartinis mechanizmas turi spragų, silpnųjų pusių. Mūsų tikslas buvo jį patobulinti. Ir, kaip sakė ponas Koelio, ir Europos taryba dar kartą akcentavo, kad reikia uh, patobulinti Šengeno vertinimo mechanizmą, reikalinga jį sustiprinti. Dėl to, kaip akcentavo teisininkai, prievolė tas silpnasias pusės ištaisyti irgi turi būti aiški. Reikalinga tas problemas išspręsti, tas silpnasias vietas išspręsti, teisingai pritaikyti akį ir galiausiai ištikrinti sklandų Šengeno erdvės funkcionavimą. Taigi dėkinga esu teisės tarnybai už tai, kad jie pritarė mūsų pasirinktam teisiniam pagrindui. Dėl korupcijos taikant akį tiesa, kad korupcija ir kovas organizuotų nusikalstamumu yra vertinimo dalis, jeigu aš pritaikau akį, o dėl Airijos ir Junktinės karalystės dar reiks prie to grįžti vėliau. Ačiū. Dėkoju tarybos vardu. Po, ponas Bogužetskis, prašau. Ar norite pasisakyti? Labadiena, ponios ir ponai. Aš esu Marijuš Boguževski. Esu nuolatinės Lenkijos atstovybės pareigūnas atsakingas už teisingumo vidaus reikalus ir aš mielai pristatysiu pirmininkančios valstybės nuomonę. Po vakarykštės deklaracijos, kuri, kuri, kurią padarė ponas Milleris, ministras Milleris šioje salėje, aš tik norėčiau pakartoti, kad mūsų prioritetas yra bendradarbiauti su Europos parlamentu neišspręstų klausimų srityje, kuo galima artimiau dirbsime su pranešėjais, bandome reguliariai susitikti su pranešėjais ir tą darome nuo šių metų vasario. Dėl turinio mes laikomės nuomonės, kad ši problema yra ir vertikali, ir horizontali. Norėtumėme numatyti bendrą teisinį pagrindą įtraukiant pirmąjį ir antrąjį Šengeno vertinimo mandatus. Ir norėčiau padėkoti Europos parlamentui už dalyvavimą visose, visoje procedūroje. Norėčiau priminti, kad Lenkija ne kaip pirmininkaujantį valstybę, bet kaip valstybė narė nepritarė tam, kad būtų keičiamas teisinės pagrindas vertinant Šengeno sistemą, tačiau dabar, kaip mininkaujantį valstybę, mes labai aktyviai sieksime kompromisų taryboje ir norėtumėme procedūrą pradėti kuo galima greičiau. Tačiau, aišku, einamojų momentų daug kas priklauso nuo projekto pristatymo ir parlamento nariai bus informuoti apie darbo eiką taryboje. Šiais svarbiais klausimais. Dabar esame pasirengę pradėti tinkamas procedūras ir turėsime poziciją jau rugsėjį dėl tų silpnų pusių spragų, apie kurias kalbėjo Europos komisijos atstovė, norėčiau Jums priminti, kad diskusija vyks kai tuo met, kai bendros, bendra užsienio saugumo tarybo posėdžiau sobote neoficialiai. Kągi, buvo išsakyti konkretus e, dalykai. Ponas Kolio pasisakė, dabar Gal galėtumėte atsakyti jo klausimą. Panas Galio klausė, ar būtų galima taikyti sprendimą, kuris yra priimtas informacinių, dėl informacinių technologijų agentūros. Šiame pasiūlyme dėl šios agentūros Junktinė karalystė patikė prašymą, remiantis Šengeno protokolo ketvirtojų straipsnių, dalyvauti tam tikrose Šengeno akį nuostatose. Taryba tam pritarė savo sprendimu ir Junktinė karalystė galėjo visapusiškai įsitraukti priimant reglamentą dėl informacinių technologijų agentūros. Prašymas buvo pateiktas dėl to, kad buvo norima laikytis precedento teisės ir įsitraukti atitinkamus akį prieš e, pradant dalyvavimą priemonėje, kuri išplaukė iš šių akį. Ir nėra jokių priežasčių, kodėl taryba galėjo pritaikyti nepritaikytos pačios procedūros bet e, taryba pati turi apsispręsti dėl procedūros ir parlamentas nėra įtraukiamas, nėra jokių reikalavimų teikti informaciją ar konsultuoti su parlamentu. Taigi, jeigu tarybai reikia priimti sprendimą, jeigu taryba priims sprendimą laikyti šios procedūros, tuomet e, gali leisti Junktinė karalystė įsitraukti į procesą, bet kol tos procedūros nėra, nemanau, kad. E, manau, kad tuomet reiktų teikti atskirus pasiūlymus. Ačiū. Dabar išklausysime e, narių. Pone Nedelčiava, pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti tiems, kurie pasisakė, padėkoti teisininkams už išsakytą nuomonę, kuri pat, visų pirma patvirtina, kad mūsų pozicija yra nuosekli, ta, kuri, ta kurią išsakė Europos parlamentas. Uh, Taigi toliau laikysime savo pozicijos atsižvelgdami į keturis dalykus. Pirmiausia, Teisės tarnyba patvirtina tai, ką mes jau akcentavome pradžioje, yra teisinis pagrindas, yra 77 straipsnio antroji dalis ir 74 straipsnis. Taip pat reikia priminti, kad Šengeno mechanizmas turi būti pagrystas bendrijos metodu, turime išsaugoti europinę dvasę, ir išsaugoti solidarumo principus tarp įvairių valstybių narių ir vis taip pat negalime parengti tokio instrumento, kuris laikytųsi, nacional, būtų pagrystas nacionaliniais trumpalaikiais interesais. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas yra priminti Europos parlamento vaidmenį. Mes turime tiesioginį ryšį su piliečiais. Taigi ištra, neįtraukti visiškai Europos parlamento į šios procesus nėr, nebūtų gerai, nes tai nusiųstų netinkamą signalą piliečiams, ypatingai esant sudėtingiams laikams, krizė, demokratinis deficitas, tikrai negalime taip elgtis. Taip pat e, reikia kerti klausimą, kaip sustiprinti piliečių pasitikėjimą. Jeigu taryba pagal Lisabono sutartį nesilaikys tam tikrų nuostatų. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra visi suvokiame, kad dabartinis Šengeno mechanizmas turi būti atnaujintas, jis turi būti skaidresnis, teisėtas. Tas atnaujintas mechanizmas turi užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms. Ir čia aš taip pat manau, kad ir taryba turėtų nusiųsti aišku signalą, kad e, laikomės štai tokio principo ir taryba, viena iš trijų institucijų, taip pat turėtų tą padaryti. Ir dar vienas aspektas susijęs su korupcija. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas ponas Koelio. Kova su korupcija nėra Šengeno aky dalis yra daug kitų mechanizmų, pagal kuriuos galime spręsti šią klausimą. Ir aš nekalbu vien tik tai apie Bulgariją ir Rumuniją, kurios turi tikrinimo ir bendradarbiavimo mechanizmo. Aš taip pat norėčiau priminti, kad nuo birželio pradžios komisarė Malström parengė, pasiūlė, pristatė strategiją kovai su korupcija, tai yra labai ambicinga strategija, kuri neseniai pasirodė. Ir nesuprantu, kaip dabar taryba įtrauks ir šiuos kriterijus į Šengeno mechanizmą. Mes norime, kad būtų laikomasi teisų, vertybių, užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas ir sustiprinimas jų pasitikėjimas ir visų saugumas. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Ensijų. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti teisės tarnybai už išsame nuomonę. Dabar turime pasižiūrėti, palaukti ar taryba atsižvelgs į šią nuomonę ir atsižvelgs. Aš norėčiau paminėti tuos du pagrindus. E, teisės tarybas sako, kad 70 straipsnį galima taikyti tik tai vertinant E, mechanizmą, kai atlieka valstybės narės, kaip buvo iki šiol, bet naujas mechanizmas yra siūlomas ir jisai numato europinį vertinimo mechanizmą, pagal jį bus komisija atsakinga už mechanizmo įgyvendinimą. Ir e, aišku, valstybės narės e, sudarys jų atstovai sudarys priežios komitetą. Ir matome, kad dabar reikia, kad darybos būtų pajudėtų iš mirties taško, kaip galima greičiau, kitaip taryba gali pakenkti ES interesams e, veiksmingai e, kontroliuoti ES išorės sienas. Dėl korupcijos ir organizuotų nusikaltimų aš pritariu nuomoniai kurią išreiškia teisės tarnyba, būtent, kad šie elementai negali būti įtraukti į Šengeno akį, jie negali būti nepriklausomi Šengeno akį kriterijai. Teisės tarnyba e, sakė, kad egzistuoja galimybės į juos atsižvelgti, atliekant patikrinimus e, vietoje kaip į papildomus elementus. Tačiau Dar kartą nu, noriu pasakyti tai, ką jau sakiau daug kartų, kad tą padaryti yra labai sunku, nes mums reikia turėti objektyvų metodą, kurį galime įvertinti, nes neįmanoma išmatuoti metrais ar centimetrais korupcijos tai e, su, bus papildoma nereikalinga politinė priemonė, kuri visiškai nesusijusi su sutarčių principais ar Šengeno aki. Tai labai aiškiai dabar yra parodyta, tai kad Rumunija ir Bulgarija dar neprisijungė prie Šengeno sutarties, nors įvykdė visus reikalavimus. Dėkuoju. Dabar ponė Latford. Ačiū pirmininkė. Labai remiu pono Kalio mintims, remiu ir jo darbą dėl šio pasiūlymo. Visiškai remiu argumentus, bent jau dėl mm, teisinio pagrindo. Teisės tarnyba pateikė stiprias išvadas, turiu galvoje 77 straipsnį, tai yra bendro sprendimų procedūra, taip pat bendrijos mechanizmas, tai yra uh, E, ir tokiu būdu 70 straipsnis nebegaliotų. E, taip pat vertinu tai, ką ponas Kolijos sakė dėl Junktinės karalystės ir Airijos dalyvavimo. Tai nėra kažkoks vienpusis dalykas. E, ponas Kolijos sako, kad uh, E, negalima įvertinti jų pasirengimo dalyvauti SIS Sirene operacijose e, policijos bendradarbiavimo srityje. Ir taip pat e, bus problemų dėl duomenų apsaugos vertinimo. Aš vis tik tai šiek tiek esu pasimetusi, gal jau pavargau, nes darbo diena baigėsi, bet kaip dėl tos kintamosios e, e, geometrijos e, dėl šiandieno, aš ne, ne viską supratau. XIX protokolas 21 yra yra man labai svarbus. Galvojant apie teisės tarnybų visų trijų institucijų ir teisės aktų prieimėjų kūrybiškumu, manau, kad bus galima parengti kokią nors formulę, kuri leistų iš dalies Junktiniai karalystiai ir Airijai dalyvauti atitinkamoje Šengeno akidalyje. Ne visiškai supratau teisės tarnybos išvadas. Naujausioje nuomonėje sakoma, atrodo, kad reikia, jog turi būti atskira teisinė priemonė e, Jungtiniai karalystiai ir Airijai. Dabar neberandu, kur tai parašyta. O prieš metus dėl informacijos technologijų agentūros buvo e, pateikta kiek kita nuomonė. Noriu paklausti, ar dabar nuomonė teisės tarnybos dėl e, IT agentūros, vėl neberandu, kur jie yra. Ten sakoma, kalbam apie vieną reglamentą tai agentūrai ir atskiras priemonės dėl nuostatų, kurios reglamentuotų kiekvienos IT sistemos valdymą. Ar dabar teisės tarnyba mano, kad e, buvo laikomasi nuostatų to reglamento dėl IT agentūros steigimo. konstatuojamosiose dalyse kalbam apie tai, kad Junktinė karalystė dalyvauja dėl SIS sprendimo, taip pat dėl to, kad buvo priimtas tarybos sprendimas po, pagal 19 protokolo 4 straipsnį ir taip pat, kad mes priklausome Eurodac sistemai. Mes balsavome dėl teksto, dėl IT steigimo ir išvada buvo pateikta prieš metus dėl atskiros teisinės priemonės. Aš dabar norėčiau tik pasitikslinti šį dalyką. Ir kartoju pono Koelio klausimą. Jei kas bus su Airijos ir Junktinės karalystės dalyvavimu, e, jeigu bus patvirtintas kaip teisinis pagrindas 77 straipsnis antra dalis. Dabar ponė Ždanoka. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Dėkuoju teisės tarnybai už išvadą. E, girdėjome iš pirmininkaujančios šalies padrasinančių teiginių. Lenkija siūlo pakeisti teisinį pagrindą, taigi tikimės, kad iš tarybos dar naujos informacijos sulauksime, pirmininkaujant Lenkijai. Norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjai ponui Koelio. Sveikinu jūsų kompromisinį pakeitimą dėl 24, 30, 43 ir 71. Aš nesu autorė tų pakeitimų, bet vis tiek noriu pabrėžti, kad juose kalbama apie kovą, kovą su korupcija, organizuotais nusikaltimais. Ir apie išorės sienas. Reikia akcentuoti šį dalyką, nes girdime daug spekulacijų apie tai, kad e, pasiremiama šitomis nuostatomis ir pažeidinėjama Šengeno aki. Girdėjome tam tikrų pareiškimų iš Norvegijos, tam tikrų iniciatyvų įvesti patikrinimus prie vidaus sienų dėl to, kad iš mano, pavyzdžiui, Latv šalies Latvijos organizuoti nusikaltėliai vyksta į Norvegiją. Dabar e, svarstame dokumentus. E, jie turi siūsti politinį signalą. Ponas Koelio apie tai kalbėjo. Turime tą politinį signalą siūsti ir dar kartą reikia aiškiai kalbėti apie tai, kad negalime paprasčiausiai e, siekti pol, populistinio ir politinių tikslų spekuliuodami Šengeno tema. Pone Ernst. Buvo jau labai daug pasakyta, bet vis tiek norėčiau padėkoti teisiniai tarnybai už labai rimtą visų problemų išdėstymą. Aš esu gana rami, žinau, kodėl esu šiame parlamente, neveltui. E, ypač sprendžiant tokius svarbius klausimus kaip e, vertinimo procesas, Šengeno vertinimo procesas yra akivaizdu, kad Europos parlamentas turi būti įtraukiamas į bendrus sprendimus. 70 straipsnis e, nėra tinkamas, 77 būtų mūsų siekėmybė ir mes visi turime vieningai e, stengtis, kad taip ir įvyktų. Kova su nusikalstamumu ir korupcija, apie tai buvo labai daug pasakyta. Jau prieš tai kalbėjo, kalbėjo, kad yra ir kitų teisinio pagrindo variantų. E, Nenoriu per daug irgi apie tai kalbėti. Man iš tiesų yra gana ramu, kadangi, man atrodo, atsidurtume didelėme chaose, jeigu įvestume skirtingus standartus šio klausimu. Kitas punktas labai svarbus yra e, Europos parlamento darbo skaidrumo stiprinimas. Jau žvelgiant į mūsų dokumentus, galima matyti, kad e, parlamentas dažniausiai yra įtraukiamas į sprendimų prieimimus, pavyzdžiui, kai kalbame apie daugiametę programą su rekomendacijomis dėl įvertinimo, mes juk norime, kad parlamentas apie visą tai žinotų ir daugybė kitų dalykų yra, kuriuos e, parlamentas turi būti įtraukiamas. Ir, e, iš esmės turiu abejonių dėl klausimų susijusių su um, laikinu vidaus sienų kontrolės įvedimu. Nesu patenkinta pranešėjo pateikiamomis formuluotėmis. Man kyla susirūpinimas dėl to, kad jos nėra pakankamai konkrečiai apibrieštos ir dėl to mes galbūt kiek provokuodami pateikėme 52 pakeitimo pasiūlymą, kur pabrėžėme, kad reikia atkreipti e, didelį, ypač didelį dėmesį, labai griežtai stebėti, kaip e, yra atliekama tos, tas vidinių sienų kontrolė ir kiek, kiek jinai yra laikina. Mes taip pat labai daug dar galėtume diskutuoti šiuo klausimu. Čia mes tikrai turime daug abejonių ir jūs jas žinote ir aš manau, kad daugiau nėra ką pasakyti. Danke. Now this is not the end of the story, but... Ačiū, to istorija dar ne, nesibaigė. Išklausėme nuomonių. Gal dabar apibendrinsite, ponė Koelijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visiems pasisakiusiems už pastabas ir nuomonės. norėčiau pritarti tam, ką sakė pirmininkaujantį Lenkiją. Jie sakė, kad bandys surasti būdą, kaip pirmąjį ir antrąjį Šengeno vertimo mandatus būtų galima įtraukti tą pačią priemonę. To jau prašome nuo pat kadencijos pradžios. Kovojame prieš standartus teigiame, kad mechanizmas turi būti vienas, skirtingų standartų mums nereikia ir kad reikalinga numatyti sąlygas arba kandidatėms, arba tom šalims, kurios priklauso Šengenui. Taigi labai sveikinu pirmininkaujančiai Lenkijai, kuri nori to paties instrumento dėl pirmos ir antros, dėl pirmo ir antro šiandienos sistemos mandato. Mes tai prit, tam pritarėme ir manome, kad e, tai 77 straipsnis galėtų būti pagrindas, numatantis bendrą sprendimo procedūrą su parlamentu. Kelias pastabas dar noriu užsakyti. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad e, mano manimu mes bandome visų pirma sustiprinti veikiantį vertinimo mechanizmą, kad jis taptų Europinė sistema o ne tarp vyriausybinę. Antras dalykas. Stebime ir vertiname efektyviai ir veiksmingai. Ta turime padaryti, dėja dabar to nėra, kaip visi žino. Trečias dalykas - turime padėti valstybėms narėms, kurios susiduria su problemomis, kuo galima anksčiau, kad būtų išspręstos tos problemos, sustiprinant Frontexo vaidmenį teikiant paramą ir galiausiai numatyti nuobaudas, jeigu tos problemos nėra išsprendžiamos ir jeigu dėl tų problemų gali kilti rizika visai Schengeno erdvės sistemai, visam jos saugumui. Taigi mes bandome sukurti europinę sistemą, kitokią nei turime dabar. Dėl to taryba turi rinktis. Arba jie nori tą daryti su parlamentu arba be ir nusiteikiant prieš parlamentą. <clears throat> Europos taryba turi priimti sprendimą. Ar jie vis dar nori likti prie dabartinio mechanizmo, ar nori jį keisti, kad jis taptų geresniu, europietiškesniu, ką mes siūlome. Ir taryba dabar turės apsispręsti. Politinių ir teisinių pagrindų situacija aiški. Bet yra, bet yra reikalingas tarybos politinis sprendimas. Ačiū. Dėkojame pranešėjui ponui Koelijo, dėkojame pasisakiusiesiems ir teisininkams už jų pateiktą nuomonę, kuri patvirtina jau dabar kad ta pozicija, kuri buvo pasirinkta Europos parlamento, yra teisinga. Dabar atėjo laikas paskelbti, kad orientaciniai balsavimai galėtų įvykti Libė posėdėje rugsėje ar spalį. Dar turime laiko. Ir dabar perėsime prie kitų klausimų. Man atrodo, kad tikrai kitų klausimų nėra šiandien. Ir taip jau neblogai patirbėjom. Ir tiesiog norėčiau paskelbti kito komiteto posėdžio datą. Rūpiučio 21 diena. 31. 9 ryto iki pietų. Tiek. Sėkmės visiems gerų vasaros atostogų. Tikiuosi, kad visi gerai pailsėsite. Susitiksime rūpiučio 31. -ąją.